gut, gut, gut. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Labas rytas, mėly kolegos ir kolegės, pradedame komiteto posėdį. Laikas posėdžio ribotas, todėl norėtume bent jau daug maž pradėti laiku, turime patvirtinti darbo tvarkę. Gavome pasiūlymą ją pakeisti truputėlį. Žinote, kad pusę dešimtos pas mus atvyks komisijos narys Levandovskis. Ir tada svarstysime visus e, biudžeto peržiūros dokumentų aspektus. Todėl siūlau atitinkamai pakeisti darbo tvarkę. Tai yra penktai darbuotojas punktą sukeisti su trečiuoju. Tam, kad Salvadoras galėtų mums pristatyti savo apmąstymų, pamąstymų dokumentą. Tačiau tik jį pristatyti, o po to jau diskutuodami su komisijos nariu aptartume visus kitus aspektus. Taigi įtrauktume tokiu būdu mūsų trečiąjį darbo tvarkės punktą į ketvirtąjį arba juos sujungtume. Vakar taikymo procedūros metu išgirdau, kad e, kai kurie kolegos nori aptarti tam tikrus šio pamastymų dokumento aspektus. Dabar jų dar nėra salėje, tačiau tikiuosi atvyks ir galėsime tą padaryti diskutuodami su komisijos nariu. Ar pritarėte tokiam darbo atvarkės punktų sukeitimui? Nematau prieštaraujančių. Tai reiškia, kad taip e, tokius darbo atvarkės pakeitimus ir patvirtiname. Dabar e, kitas darbo atvarkės punktas pirmininkės pranešimai. Ne, labai daug ką turiu pranešti. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Toks būtų pirmas pranešimas. Antrasis pranešimas susijęs su tuo, kad koordinatoriai parengė kitų metų veiklos planą ir baigė svarstyti horizontaliasias temas. Mes pradėsime nagrinėti temas susijusias su atskirais sektoriais, tai yra žemės ūkių, sanglauda, solidarumu. Aptarsime kitas politikos rytis, kurios turėtų palengvinti strategijos Europa 2020 įgyvendinimą. Aptarėme Taip pat kitas politikos rytis, kuris būtina aptarti, tai yra transeuropiniai tinklai, energetika, moksliniai tyrimai ir naujovių dėgymas. Tačiau taip pat e, turėsime aptarti ir išorės politikos e, aspektus. Nu, tiksliau, mūsų komitetas su mūsų komitetu mažiau susijusius politikos aspektus, tai yra su pilietybė ES susijusius klausimus atitinkamais e, finansavimo dalykais, galbūt per daug laiko šiems aspektams neskirsime, tačiau turėsime juos aptarti. Taip pat su koordinatoriais aptarėme klausimo struktūros aspektus. Jums atitinkama informacija išdalinta, dar nėra pavardžių. Ir to priežastis yra ta, kad netgi pavardės, jeigu būtų vakar vakare vėlai įrašytos, tai jau šiandien būtų pasikeistusios, taigi jums buvo dėl to pateikta informacija tik apie klausimo struktūrą. Sekretoriatas e, išnagrinėjo ir atsižvelgė į skirų frakcijų pateiktus pasiūlymus ir idėjas. Nemažai kolegų jau gavo skambučius su kvietimu dalyvauti. Šiame klausime kai kurie sutiko, kai kurie atsisakė, tačiau aš tikiuosi, kad per kitą savaitę jau bus suformuotas galutinis dalyvių sąrašas, aptariant klausimo temas. Paskutinis pranešimas su koordinatoriais sutarėme, kad dėl pavadinimo nepradėsime plataus masto filologinės diskusijos, nes žinau, kuo tokio pobūdžio diskusijos baigėsi, kai pradedama ginčytis dėl atskirų žodžių. Manau, kad visi esame su tokio pobūdžio diskusijomis susidūrę savo gyvenime. Taigi mes sutarėme, kad pranešėjas pateiks pasiūlymą tiksliau jį pateikė ir visos frakcijos dabar yra raginamos savo atitinkamus pasiūlymus pateikti. Juos gavus pranešėjas, juos išnagrinės ir pateiks vėl atitinkamą pasiūlymą. Jį aptarsime per kitą koordinatorių posėdį ir manau, kad sugebėsime sustarti dėl galutinio pavadinimo. Man <clears throat> labiausiai patiktų, jeigu pavadinimas būtų trumpas ir aiškus. Todėl prašyčiau pranešėjo jau dabar neįtraukti visų e, frakcijų siunčiamų pasiūlymų ir ne siūlyti ilgo pavadinimo, nes kitaip e, reiks daug vietos jam patalpinti. Taip pat e, mes minėjome, kad turime bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Aš manau, kad komiteto posėdis, kuriame dalyvautų nacionalinio parlamento atstovai, naudos labai neatneš, nes tik pasikeisime žanginėmis nuomonėmis ir neturėsime laiko diskutuoti tarpusavyje. Visos nacionalinių parlamentų delegacijos, kurios pasirengusios atvykti į Briuselį ar galbūt ir Strasbūrą, savaime suprantama, bus mielai priimtos su parlamentarų iš Lenkijos Seimo grupe. Mes labai intensyviai diskutavome apie jų lūkesčius e, ir mintis, taip pat ir jiems e, pristatėme mūsų požiūrį į tai, koks turėtų būti jų vaidmuo. Aš manau, kad turėtume parengti laišką nacionaliniams parlamentams jų atitinkamoms struktūroms atsakingoms už bendradarbiavimą su Europos institucijoms, tam, kad pristatytų mums savo pozicijas, jeigu jau asmeniškai nenorėtų pas mus atvykti susitikti. Taigi, jeigu manote, kad turėtume, turėtumėte asmeniškai rengiančių laišką dalyvauti, tai galite tą padaryti. Džeimsas. Porą trumpų pastebėjimų kada komitete mes svarstysime e, dokumentą dėl finansinės perspektyvos. Tai yra labai svarbus dokumentas ir turint omenyje komisijos ir pono Levandovskio pasiūlymus dėl artimiausių dešimties metų e, perspektyvos, tai e, ta pozicija tikrai nesutampa su parlamento pozicijomis likščiolinėmis, taigi nežinant tvarkarašio labai sudėtinga būtų visus siūlomus skaičius aptar, aptarti ir apsvarstyti, galbūt pranešėjas galėtų parengti atitinkamą pasiūlymą. Dėl klausimo trumpas komentaras. Mes kalbame apie strategiją Europo 2020 ir apie tam tikrą vakumą. Būtų įdomu išgirsti požiūrį iš išorės apie tai, kaip pasaulis atrodys 2020 metais ir galbūt tai pakeistų tam tikrą prasme mūsų požiūrį, turint omenyje, kaip vystysis Indija, Kinija, kitos valstybės. Vakar užsienio reikalų komitete buvo svarstamas dokumentas dėl pasaulio valdysenos 2010 metais pirmininkė, pasiūlymų buvo pateikta nemažai. Aš manau, kad sekretariatas pasistengs užtikrinti, kaip įmanoma, didesnį pusiausvyrą, pakviesdamas įvairaus požiūrio diskusijos dalyvius, kalbant apie diskusijos trukmę. Mes turime savo darbų programą, prieš 14 dienų jau sutarėme iki 2010 metų ir mes sutarėme, kad e, apie finansinę perspektyvą kalbėsime per e, šventą Mikalojų, kai Salvadoras dovanų maišą atneš, tačiau iš tikrųjų tai bus daroma gruodžio šeštą dieną. Dabar svarstykime trečiai darbo tvarkės punktą. Visi gavome pamastymų dokumentą, paskutinio jo re... Prašau. Eh, presidenta, Una breve reflexión sobre lo de. Dėkoju, pirmininkė. Trumpai apie pavadinimą, nes jūs tai minėjote. Pranešėjas taip pat norėtų, kad pavadinimas būtų kiek galima glaustesnis. Tačiau galiausiai gali tekti ieškoti kompromiso su kitom frakcijom. Taigi galiu jūs patikinti, kad pavadinimas bent jau nebus ilgesnis nei trys eilutės. Na, o dėl konkrečių žodžių pavadinime kol kas dar nesu tikras, kaip tas pavadinimas atrodys. Dokumentas, kurį pristatysiu, yra gan techninio pobūdžio. Ir tikrai jisai susijęs su biudžeto komiteto darbu. Vakar vyko taikinimo komiteto sustikimas ir biudžeto komiteto pirmininkas sakė, jei atsižvelgtumėte į tas sumas iš biudžeto, kurios nebuvo išnaudotos ir buvo gražintos valstybėm narėm, tai tai sudarytų didžiulę sumą, tai yra 50 milijardų eurų. Tai yra daugiau nei trešdalis metinio biudžeto. Tai reiškia, kad biudžeto įvykdymas išlieka ypatingai aktualių klausimų. Mums vis dar nepavyksta užtikrinti tinkamo metinio biudžeto lėšų paskirstimo ir panaudojimo. Ir tai tikrai turi labai rimtas pasiekmes. Nepamirškime sutarties 317 straipsnio, kuriame sakoma, kad komisija turi įvykdyti biudžetą pagal susitarimą su valstybėmis narėmis. Ir tai turi būti daroma pagal gero finansinio valdymo principus. Tas faktas, kad dalis biudžeto yra neįvykdoma, e, reiškia, kad dalis tų lėšų yra gražinama valstybėm narėm. Ir politiniam frakcijom. Tai reiškia, kad e, mūsų iškeliami tikslai nėra įgyvendinami. Tie tikslai, už kuriuos balsavome Europos parlamente. Tad šis klausimas yra ypatingai svarbus, vienas iš centrinių elementų. Ir būtent dėl jo biudžeto kontrolės komitetas bei biudžeto komitetas išsakė priešingą nuomonę nei komisija ir taryba susikirto jų nuomonės šiuo klausimu, tad tikrai šį klausimą dar reikia panagrinėti. Noriu padėkoti sekretoriato darbuotojams už pagalbą rengiant dokumentą, tačiau dėl dokumento yra tam tikrų problemų. Skyrius, kuriame kalbama apie supaprastinimą, nėra baigtas, nes dėl jo, dėl šios temos dar laukiame komisijos komunikato ir jis kol kas dar dėje nepasirodė. Tikėjomės, kad jis pasirodys lapkritį, tačiau sekretariatas mus informavo, kad greičiausiai to dokumento negausime iki gruodžio pradžios. Kai komisija mums atsiūs savo dokumentą dėl supaprastinimo, tuomet jau tą, tas jų idėjas galėsiu įtraukti į savo dokumentą. Taigi kol kas dokumente koncentruojasi į gerą finansinį valdymą ir išlaidų kokybę, o vėliau apsvarstymų dokumente pateiksiu ir detalesnės informacijos apie supaprastinimo procedūrą. Kalbant apie gerą finansinį valdymą ir kontrolę, turiu pasakyti, kad dokumento antrajame ir trečiajame puslapiuose yra išdėstyti tam tikri principai, kurie susiję su bendrijos biudžeto įvykdymu su jo veiksmingumu bei tam tikrais ekonominiais aspektais. Šie dalykai ypatingai svarbus auditorumams ir manau, kad jie visi bus aptariami ir per būsimus klausimus. Taip pat yra nemažai kalbama apie įvykdymo galimybės. Į finansinį reglamentą yra rašytos trys galimybės. Visų pirma, centralizuotas valdymas, antra, bendras valdymas. Ir jungtinis valdymas. Centrinis valdymas turi didelės įtakos įvairiom ES institucijom, pavyzdžiui, Europos investicijų bankui. Iš esmės visos e, Europinės institucijos turi užsimti savivaldą, valdyti savo biudžetus, tačiau vėliau auditorumai turi patikrinti, kaip tai buvo padaryta. Vis dėlto šių procesų nagrinėjimas nėra svarbiausia mūsų komiteto užduotis. Mums labiau rūpi bendras valdymas nes būtent su juo yra susiję 80 procentų bendrijos išlaidų. Ir kalbant apie tą bendrą valdymą, komisijai tenka labai sudėtinga užduotis. Valstybės narės turi jom skirtą biudžeto įvykdymo užduočių dalį ir jos turi vykdyti tam tikras biudžeto dalis. Tačiau tas procesas yra labai atidžiai stebimas komisijos. Valstybės narės turi prisimti atsakomybę valdyti bendrijos fondus ir taip pat turi užtikrinti integruotą valdyseną bei kontrolę. Šio metodo pritaikymą tam, kad būtų galima užtikrinti teigiamą sąskaitų patvirtinimą. To siekiama jau keletą metų, tačiau kol kas nepavyksta to pasiekti, nes kėl daug problemų dėl galutinių naudos gavėjų. Ir galiausiai apie tą jungtinį valdymą, kuris iš esmės koncentruojasi į sanglaudos fondus ir BŽUP. Sanglaudos politika ir toliau išlieka politiką susijusią su didžiuliam problemom, ypač e, kai kalbame apie biudžeto vykdymą. Tai yra, aišku, susiję ir su auditorumų priežiūra. Ir toliau yra daroma daug klaidų įgyvendinant biudžetą, jos dažnai kritikuojamos, daug problemų kyla dėl to, kai valstybės narės išleidžia bendrijos lėšas, ar tai padaroma veiksmingai ar ne. Taip pat reikia pasakyti, kad e, taikant integruoto valdymo principą vis dėlto e, pasiekta tam tikros pažangos ir buvo sumažintas bendras klaidų lygis. Tai pastebėjo auditorumai. Ir ypatingai daug pažangos matome žemės ūkio srityje, nes sanglaudos politikos valdymo ir kontrolės priemonės e, pasiteisino, tačiau sanglaudos fondo atžvilgių dar reikia daug ką taisyti. Bet, kaip sakiau, tikrai matome, kad padėtis per pastarosius kelias metus kai kuriuose srityse pagerėjo. E, ypatingai pagerėjo e, mūsų darbas bendradarbiaujant su tarptautiniam e, organizacijom, pavyzdžiui, jungtiniam tautom. E, anksčiau mes nesutardavom su komisija dėl biudžeto procedūrų, teikdavom įvairius pakeitimus tam, kad galima būtų pagerinti šių fondų įvykdymo stebėseną, kalbu apie fondus, kurie yra skirti tarptautiniam organizacijom mes norime nuolat stebėti, kas vyksta su tais fondais, kaip jie yra valdomi. Ir čia kalbu apie tarptautinės organizacijas, didelės tokias kaip jungtinės tautos. Tačiau nepamirškime, kad viena iš parlamento užduočių yra užtikrinti šimtaprocentinę atsakomybę ir atsakingą bendrijos finansų valdymą. Be abejo, tai dažnai yra susiję ir su tam tikris trūkumai, su problemom. Pavyzdžiui, trūksta matomumo, trūksta aiškumo dėl to, kaip fondai panaudojami e, dirbant su trečiosiom institucijom. Pirmininkė, labai svarbu atidžiai ir atsakingai renktis būsimom finansiniam perspektyvom. Ir kaip jau anksčiau esu sakęs, kalbėdamas apie supaprastinimo procedūrą, parengsiu dar papildomą dokumento dalį dėl būtent supaprastinimo procedūros, kai tik gausiu komisijos komunikatą. Na, mes dirbame ne tik tam, kad užtikrintumėm būtiną finansavimo lygį ir sukurtumėm pridėtinę vertę. Ne vien dėl to svarbu užtikrinti, kad e, valstybėse narėse e, ši lėšų ir biudžeto priežiūra taip pat būtų patikima ir turime užtikrinti, kad apskritai lėšų panaudojimas būtų veiksmingas ir turime užtikrinti, kad būtų pasiektas 100 procentų įvykdymas biudžeto ir bet kokios klaidos valdant uh, biudžetą arba bendrijos lėšas tikrai turės labai rimtų pasiekmių. Nepamirškime, kokiais laikais gyvename, tikrai lėšų trūksta, vis sunkiau gauti finansavimą, tad turime atsakingai ir tvarkingai valdyti biudžetą. Akivaizdu, kad geresnis, veiksmingesnis įvykdymas biudžeto būtų naudingas visiems ir tai leistų netgi sutaupyti dalį lėšų. Uh, Tad turime pasistengti užtikrinti veiksmingesnį įvykdymą. Dar keletą žodžių apie supaprastinimą. Supaprastinimo procedūra taip pat ypatingai svarbi. Mes visi esam parlamento nariai išrinkti įvairiose e, šalise ir mes visi žinome, kaip svarbu tinkamai naudotis europiniam programom, europinių finansavimų fondais. Visi, kas yra susiję arba kada nors buvo susijęs su tokiais fondais, žino, kokios egzistuoja pagrindinės problemos. Ir viena iš pagrindinių problemų yra, kad visos programos ir fondai yra ypatingai komplikuoti. Ir tikrai dažnai lėšos perkeliamas vieno fondo į kitą ir labai sunku išsiaiškinti, kaip yra valdomos tos programos. Dėl to kyla daug klaidų. Taigi labai dažnai įgyvendinimo taisyklės įvairiom programom skiriasi ir dėl to padėtis darosi dar sunkesnė. Sunkėja administracinė priežiūra bei kontrolė. Atsiranda taip pat daugiau problemų ir mažiem naudos gavėjams, juk dažnai būtent tokią pagalbą, paramą, finansavimą nori gauti mažos savivaldybės arba vietos valdžios institucijos, kurių pajėgumai uh, ištekliai yra labai maži, tad jiem tikrai labai sudėtinga aiškintis visas tas taisyklės. Kiek žinau, dėl supaprastinimo dabar yra rengiamas pasiūlymas, yra viskas surašoma į vieną dokumentą, į komunikatą. Tačiau labai dažnai taisyklių aiškinimas e, yra valstybių narių reikalas, tai yra subsidiarumo reikalas ir Mes tikrai nenorime reikalauti, kad komisija primestų įgyvendinimo taisyklės ir procedūras, kurių būtų neįmanoma įgyvendinti. Iš praeities ir iš patirties žinome, kokios pozicijos turime laikytis ateityje. Kaip visi žinome, valdymo sudėtingumas tik didėja, procedūros dažnai darosi vis sudėtingesnės, o ne paprastesnės ir labai dažnai bendrijos programos lieka neįgyvendintos, todėl kad tikrai procedūros yra per daug sudėtingos ir potencialus naudos gavėjai net nenori uh, E, prašyti bendrijos e, finansavimo, todėl kad procedūros tą padaryti yra per daug sudėtingos, jie gali padaryti daug klaidų, o tai reikštų, kad galėtų jų atžvilgių būti pradėtos, pradėta imti, imti taikyti ir tam tikras teisinės priemonės. Taigi apie visus svarbiausius centrinius elementus kalbu ir šeštame savo dokumento puslapyje. Čia išdėstyti ir tie elementai, kuriuos dar reikia apsvarstyti. Na, o per ateinančias kelias savaitės daug dėmesio skirsime įgyvendinimo ir biudžeto įvykdymo kokybei. Labai svarbu gerinti dabar egzistuojančius instrumentus ir įvykdymas e, turi būti uh, nagrinėjamas kartu su kitais dalykais, tokiais kaip aiškus kiekybiški tikslai, norime mažinti klaidų skaičių, norime užtikrinti tinkamą biudžeto įvykdymą, taip pat be abejo šitam kontekste labai svarbu paminėti ir procedūrų supaprastinimo procedūrą, be abejo išliks klaidų rizika, tačiau kontrolės kaštai bus mažesni. Be abejo, klaidų riziką galima mažinti įvairiais būdais, reikia juos visus išnagrinėti, jei norime gerinti finansinio valdymo ir kontrolės e, būdus, komisija turi bendradarbiauti su valstybėm narėm. Pirmininkė, tiek būtų iš mano pusės. Norėčiau dar pabrėžti, kad tai yra tik tai pirminis dokumento variantas ir kai gausime komisijos komunikatą, tuomet jų idėjas įtrauksime į šį dokumentą, tai bus vėl dėl paprastinimo ir tikiuosi, kad rengsim gerą dokumentą. Mal. Ačiū Salvadorai. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad turime dar du dokumentus, kuriais galime remtis savo darbe. Tai yra auditorumų ataskaitą, kurioje siekiama pagerinti finansų valdymą, o kitas dokumentas buvo parengtas mūsų politikos departamento. Tai yra santrauka, kurioje pateikiama svertinimas apie likščiolinį finansų perspektyvos įgyvendinimą. Daugiausiai dėmesio šiame dokumente skiriama lankstumo principams. Manau, kad su šiais dokumentais susipažinus galima įsitikinti, kokį spaudimą patiria dabartinė finansinė perspektyva nuo pat jos įgyvendinimo pradžios. Prašau, kolega Guodmanis. Three questions, uh, uh three things to the honorary rapporteur. Annex... Aš norėčiau užduoti tris klausimus, jeigu pažiūrėtumėm į techninius priedus 7-8 šio dokumento puslapiuose. Jeigu paskaičiuotumėm, nežiūrėtumėm į uh, iliustracijas, bet į skaičius, uh, kur eina kalba apie 2007, 2008, 2009 metų laikotarpį 2-2,5 procento vis blogėja situacija nei ankstesniais uh, metais apie 96-95 procentus tik tai e, siekia lėšų panaudojimas. Tuo tarpu, kai ankstesnė finansinė perspektyva buvo 98 maždaug procentai. Klausimas čia gerai ar blogai? Atsakymo e, tiesiogai nematom, reikia analizuoti, nes jeigu dabar žiūrėtumėm į ankstesnės finansinės perspektyvos e, pirmus trejus metus ir šius tris, trejus metus, a, tai buvo gal 89 tik tai procentai tada, bet tai dabar situacija gal geresnė, tačiau jeigu žiūrėtumėm į paskutinės finansinės perspektyvos pabaigą, tada situacija kitokia. Kitas dalykas, jeigu pažiūrėtumėm į aštuntą puslapį, čia matome eilutes, kur lėšų panaudojimas yra daug žemesnis ir yra trys kategorijos. 3, 4, 5 kategorijos, kur tikrai lėšų panaudojimas yra daug mažesnis nei vidurkis. Tai ar čia yra dėl um, blogo planavimo, ar čia kažkas su dokumentacija, čia sunku pasakyti. Kitas dalykas dėl sanglaudos fondų paklaidų 11 procentų, kur yra dokumente. Aš tikrai pasakyčiau, kad netitinka dabartinės situacijos. Tas dokumentas ne 2007 metų yra įgyvendama trijų e, lygių sistema e, - valdymas, kreditavimas ir auditas. Ir pagal regio generalinio direktorato analizę trijų lygmenų sistema iš esmės sumažino klaidų lygį, tačiau smarkiai padidino uh, lėšų panaudojimo laikotarpį. Taigi tas laikotarpis išaugo nuo 1,1 iki 1,2 metų. Taigi noriu atkreipti pranešėjo dėmesį į tuos du dalykus, pabrėžti tai, nes e, jeigu pradė analizuoti e, tuos priedus, tai tada reikia atsakymų, kodėl yra tokia situacija ir galų gale, tai čia yra gerai ar blogai. Ja, wir sammeln äh, die Fragen. Äh... Pone Karvajo, kitą klausimą užduosiu. Ačiū, noriu atkreipti jūsų dėmesį į įtrę pranešimą dėl supaprastinimo. Uh, mokslo tyrimų inovacijos programos rytyje. Aš buvau pranešėja, buvo balsuota įtrė dėl šio pranešimo, visos frakcijos jį palaikė. Ir po to e, Bristolio plenarniai sesijoje, lakučio 11 bus balsuojama jau. Ir man sudaro toks įspūdis, kad komisija su paprastinimo procesą mokslo tyrimo inovacijų programoje atliks kaip po pabandymą prieš išplėsdama tą mm, darbą į kitas rytis. Taigi aš norėčiau pasiūlyti pažvelgti į visus programų ciklus nuo prioritėto apibrėžimo iki pasiūlymo atrinkimo ir mm, toliau iki pat valstybių narių dalyvavimo tvirtinimo procese ir taip toliau. Į visą ciklą. Iš tikrųjų, čia labai sudėtingas yra tas procesas. Netgi tame pačiame generalinėme direktorate atskirose tarnybose visiškai skirtingai interpretuojamos taisyklės, jau nekalbant apie tai, kad kokie yra didžiuliai skirtumai tarp atskirų generalinių direktoratų, kai eina kalba apie taisyklių aiškinimą, taigi tikrai tai nepalengvina prieigos prie lėšų. Ir dabar dėl. Uh, įgyvenimo, dėl, dėl lėšų panaudojimo. Aišku, dabar, kaip pranešimas ir pabrėžia, tai bus labai svarbus momentas, būtent lauksime e, atsakymo iš komisijos, tikrai nebus uh, paprasta supaprastinti tą dalį. Tačiau jeigu iš tikrųjų komisija sugebės supaprastinti mokslo tyrimo ir inovacijos programas, jeigu čia matysime sėkmę, tai bus labai svarbu, nes po to tas supaprastinimas galės būti išplėstas ir į kitas rytis, aišku, atitinkamai pritaikius visas procedūras ir į struktūrinius fondus, pavyzdžiui. Ačiū. Danke, Joran Fern. Thank you, Chair. Um have... Ačiū pirmininkė. Du pamastymai, klausimai. Visų pirma, taip, informacijos yra labai daug ir įdomios, tai yra labai gerai, mes tikrai turėsime ją pasinaudoti. Tai gal dar du dalykai, ką norėčiau pasteirauti. Visuomet kal, vyksta didžiulės diskusijos dėl tų skirtumų, dėl įsipareigojimų ir mokėjimų. Kodėl yra ta problema? Aišku, e, idealiam pasaulyje iš teorinės pusės. Aišku, viskas turi būti šimtų procentų. Biudžetas, įsipareigojimai ir mokėjimai, viskas turi, kas patvirtinta, turi būti šimtų procentų ir įgyvendinta. Idealiam pasauliu, teoriškai. Tačiau taip niekada nebūna. Mes tą puikiai žinome. Tik tai reikia išanalizuoti, kodėl taip yra. Ir čia aš, pavyzdžiui, žiūriu, komisija ragina įvertinti, pavyzdžiui, tą sritį, kur yra pasidarytos kompetencijos, bet aš manau, kad reikia bendrai įvertinti problemą visapusiškai, kodėl yra tos priežasčius, kodėl įsipareigojimai gyveninti visuomet šiek tiek mažesni, kodėl mokėjimai yra smarkiai mažesni nei patvirtintas lygis, pažvelgti istoriškai taip pat, nes visuomet parlamente e, apie tai kalbama. Kiekvienais metais tai parlamento politika visuomet buvo tokia, kad mokėjimai būtų arčiau e, įgyvenintų įsipareigojimo lygio. Tačiau nematome konkrečios analizės ir, ir labai norėčiau paprašyti, kad matytumėm tą konkrečią analizę, kodėl yra tokia situacija su įgyventais mokėjimais ir įsipareigojimais. Kitas dalykas, tik tuo met, kai jie yra gyveninti, mes gauname rezultatą. Man atrodo, mūsų požiūris daugiau orientuotas į kontrolę. Aišku, kontrolė yra labai svarbu, tačiau lygiai taip pat turi būti būtent orientacija į rezultatus. Visai neseniai savo šalyje lankiausi, apžiūrėjau socialinės ryties projektą. Tai ten buvo auditorius iš Briuselio, kuris tikrino visas detalės, kiek buvo e, dalyvių, kad tai būtų dalyvių skaičius ir piet, suvalgytų pietų skaičius būtų tas pats. Tačiau niekas nekėlė klausimo, ar iš tikrųjų buvo uh, užtikrintas imigrantų integravimas į darbo rinką. Tai yra projekto tikslas ar buvo įgyvenintas. Niekas nekėlė tokio klausimo. Buvo tik tai skaičiuojama, ar tiek pat pietų buvo suvalgyta, kiek narių, kiek dalyvių. Taigi aš manau, labiau turi būti orientacija į rezultatus. Tai turėtų būti tokia bendresnė e, orientacija, kai nekalba apie gyvenimą. Antras dalykas. Gyvenimo ciklas taip pat yra labai svarbus. Šią, man atrodo, irgi yra didžiulė problema ir turime apie tai kalbėti. Ir čia tai siečiau su tuo, ką pasakė uh, James Ellison, tai yra, tai yra susijęs su daugiamečiu uh, finansiniu planu. Kai eina kalba, aišku, apie uh, projektą, mes žinome, pirmi metai nieko nevyksta, tik tai eina kalba apie planavimą ir, ir naujas taisyklės, tik biurokratija. Antri metai po truputėlį vienas kitas projektas atsiranda. Uh, ketvirtais metais jau matome judėjimą pilnu greičiu. Bet tai ir yra problema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 gerai įsibėgėjime, jeigu tai yra septyniarių metų daugiametis planas, viskas gerai įsibėgėjime, judame pilnu greičiu, bet tada vėl turime sustoti, vėl reikia iš naujo planuoti, vėl reikia iš naujo tvirtinti ir vėl po truputėlį įsibėgėti. Tai yra problema. Taigi, aš norėčiau, kad būtų pažiūrėta, kaip iš tikrųjų atrodo įgyveninimo ciklas. Pirmi metai, antri, treti, ketvirti metai kylami viršų į viršų, po to e, krenta žemyn Iš tikrųjų, tai nėra efektyvus ES lėšų panaudojimas. Aš esu tikras, kad taip yra. Ar yra kokių galimybių kažkaip tai pagerinti, tai kad pavyzdžiui tie laikotarpiai persiklotų, kad tas planavimas kitaip išsidėliotų? Nes man atrodo, kad taip, kaip yra dirbama dabar, yra tikrai netinkamai naudojamos ES lėšos, galbūt struktūriniuose fonduose, bet greičiausiai ir kitose srityse taip pat. Tai ar yra galimybė gauti kažkokią tai e, įgyvenimo ciklų analizę, būtent išanalizuojant problemas ir ieškant sprendimų, nes tai yra labai svarbu svarbu Ir tai bus labai svarbu, kuomet kalbėsime apie tai, ar kitas laikotarpis turi būti penkeri, septyneri ar dešimt metų. Aišku, jeigu būtų penkeri metai, tai būtų didžiulė problema. Pirmi, antri, treti e, naujo planavimo laikotarpio metai, jokių rezultatų. Tai aš manyčiau, gal reikėtų orientuotis labiau į septynerių, dešimties metų laikotarpį. Taigi, mano antras klausimas yra, ar būtų galima gauti kažkokią tai analizę apie tai, kaip atrodo gyvenimo ciklas. Ačiū, Jaronai. Tu Pasižadėjai kalbėti trumpai ir savo pažado nesilaikiai, tą noriu konstatuoti pirmiausiai. Sveikiname atvykusi pana komisijos nari, dar tačiau turime kelis kolegas norinčius pasisakyti kitą temą. Labai trumpai, bent jau taip žadėjo e, replikuoti į labai trumpą Jorano pasisakymą Raimaras dabar. Tikrai labai trumpai kalbėsiu, nes galiu viskam pritarti, kas buvo pasakyta. Manau, kad e, vidurio laikotarpio programų peržiūra ir e, finansų valdymo įvertinimas turi būti labai svarbus, nes e, įgyvendindami mūsų strategija Europa 2020 mes turėsime remtis e, naujais flagmanais, kurie bus e, apkrauti senų balastų. Taigi mes turime atsakyti į nemažai iškeltų klausimų prieš pradėdami renkti naujas kūrybiškas idėjas, kurios gali būti labai puikios, tačiau iš tikrųjų ir liks neįgyvendintas. Aleksandr Alvaro, taip pat labai trumpai. Tikrai trumpai, ponė pirmininkė, ačiū labai. Reaguodamas į Jorano Ferm pasisakymą noriu pasakyti, kad tikrai būtina atlikti tą įgyvendinimo ciklo analizę, apie kurią jūs minėjote, tačiau reikia elgtis nuosekliai. Mes negalime savo komitete pasakyti, kad tai yra būtina, o tuo pačiu metu pritarti kolego Portas arba kolegos Elis, tiksliau nepritarti jų atitinkamiems teikiamiems pakeitimams. Turime elgtis nuosekliai ir turime išsiaiškinti arba rasti atsakymą į klausimą, kurį uždavė, uždavė kolega Elis apie tai, kur dingo tas milijardas arba kaip buvo panaudotas milijardas eurų skirtas nevyriausybinėms organizacijoms. Taigi tai, ką mes e, nusprendžiame čia, turime tikrai ir kitose komitetuose atitinkamas pozicijos laikytis. James Ellis e, po, e, pono De Jong galės pasisakyti. Ačiū, pan pirmininkė, aš taip pat trumpai kalbėsiu. Pirmiausiai, manau, kad egzistuoja tam tikras sąsoja tarp e, valstybių gaunančių paramą iš tam tikrų biudžeto eilučių e, ir kontrolės šių lėšų panaudojimo. Jeigu pažiūrėtumėte, ar atitinka Tai yra, jeigu bandystumėte išsiaiškinti panaudojamų lėšų poveikį, tai turėtumėte atkreipti dėmesį į Transparency International pateikiamas atitinkamas skaidrumo indekso duomenys. Ir e, dėl jungtinių tautų lėšų panaudojimo, tai e, jungtinės tautos dažniausiai neleidžia audituoti panaudojimo lėšų, tačiau turint omenyje, kad gali būti joms daryti didesnį spaudimą, nes ES sumoka vis tik tai didžiąją dalį pinigų ir jungtinių tautų biudžetą, galima būtų to pasiekti. Ačiū labai, dabar James, po to Konstantas Kret. Trumpai. Prieš svarstant finansų programą po 2013 metų mes turėtumėme pasiaiškinti, kaip yra tvarkomi dabartiniai finansiniai ištekliai. Ir tą tikrinimą atliekant reikia turėti omenyje finansų perspektyvos trukmę, daugiausiai dėmesio skiriant moksliniam tyrimams ir plėtrai yra 14 tūkstančių įvairių mokslo institucijų, kurios gauna tą paramą ir manau, kad reiktų tuos pinigus atiduoti valstybėms narėms, kurios galėtų žymiai veiksmingiau šias lėšas panaudoti, nes dabar jos yra panaudojamos neveiksmingai, bent jau mano rinkimų apygardoje. Ir apskaitai nelabai dabar randama galimybė tinkamai tas lėšas panaudoti, nes niekas nenori dalyvauti tinkamose programose, jeigu teisingai suprantu, Konstanca. Norėčiau fondų e, lėšų valdymo klausimą paminėti. Sanglaudos politikos srityje susidurėme su nemažai problemų laikydamėsi skirtingų sudėtingų taisyklių e, ir reikalavimų, kurios kelia atskiri fondai. Vertėtų pagalvoti ne tik apie šių taisyklų, taisyklių supaprastinimą sanglaudos politikos srityje, tačiau apskritai pamastyti, kokias galėtume nustatyti bendrasias taisyklės, kurios galėtų visiems fondams ir programoms, aplinkosaugos, sangaudos fondams, pagrindų programai. Tai turėtų būti bendros, paprastos, veiksmingos ir skaidrios taisyklės, kurias būtų paprasta gyveninti ir jų laikytis, kad nereiktų visiems, kurie gauna europinę paramą, vadovautis skirtingomis taisyklėmis, Tai yra nemaža problema, žinau, kad komisija apie tai masto. Ir jeigu mes tokį pasiūlymą dar labiau pabrėšime, tai įgyvendinus tikrai padidėtų lėšų panaudojimo veiksmingumas, taip pat pritariu visiškai Joranui į rezultatus orientuota analizė ir patikra galėtų leisti e, geriau įvertinti e, lėšų panaudojimo tinkamumą ir E, audito rūmai turėtų atitinkamai pakeisti savo auditavimo metodiką. Manau, kad Europos institucijos taip pat iš dalies yra kaltos dėl to, kad e, paramos laikotarpio pradžioje parama neskiriama taip intensyviai, kaip galėtų būti skiriama. 2007 metų, pavyzdžiui, birželio mėnesį tik tai tuzinas e, programų gavo pritarimą e, gauti ES paramai ir regionai čia tikrai nekalti, kad negali pradėti įgyveninti projektų. Galiausiai, kai taryba priima sprendimus tik tai uh, uh, metų pabaigoje, pavyzdžiui, 2006 metų dėl lėšų skirimo, tai komisija taip pat negali ir jokių projektų per tokį trumpą laiką pateikti. Dabar mes esame geresnėje išeitinėje padėtyje, sprendimai priimami bendro sprendimo priimimo tvarka ir manau, kad dėl to galėtų uh, žymiai pagerėti lėšų įsisavinimo apimtis ir pagal N plus 2 ir N plus 3 e, manau, dabar nereiktų šių programų taikyti valstybėse narėse ir be jų būtų lėšų įsisavinimas žymiai geresnis. Derek Vorn dabar, po to Miguel Portas, o paskui Salvadoras apibendrins, daugiau kalbėtojų šiuo darbo atvarkės punktu nebus. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Porą susijusių pastabų. Pirmoji dėl prasto įgyvendinimo sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų panaudojimo. Manau, kad visų pirma turėtumėm išaiškinti, kieno tai yra atsakomybė, kas atsakingas už tokį prastą įvykdymą ir gyventinimą, ar tai yra komisija, ar valstybės narės, ar regionai, ar atsakingi projektų vadovai. Ir reikėtų išsiaiškinti taip pat, ar per daug didelė kontrolė taip pat negali kliudyti geram gyvendinimui ir vykdymui. Na, o dokumentas, kuris mums buvo pristatytas, man įtin daug klausimų kyla Dėl pasidalintų kompetencijų dokumento dalies ten kalbama apie 11 procentų ir auditorumai sako, kad bendras lygis nėra 11 procentų, o 11 procentų tai yra tas ta fondų dalis, kuriai kyla kažkokia grėsmė, tai yra klaidų rizika ir reikėtų to nepamiršti. Be abejo, bus rengiamas ir naujas dokumentas, nauja ataskaita, kiek žinau, per kelias ateinančius mėnesius ir ten turbūt pasirodys daugiau naujų duomenų. Man atrodo labai svarbu taip pat ieškoti pusiausvėros tarp supaprastintų procesų ir gero finansinio valdymo Taip, praeitįje jau bandėme siekti tos pusiausviros. Pavyzdžiui, komisija buvo pateikusi veiksmų planą, kuris buvo neblogas ir gal reikėtų jį dar kartą peržiūrėti ir pasižiūrėti, ar jis tikrai buvo sėkmingas, ar davė naudos. Manau, kad yra ir daugiau pavyzdžių, kai komisija tikrai bandė keisti viską į gerą. Pavyzdžiui, tam tikrose regionuose buvo įvesti tam tikri pasitikėjimo kontraktai, pasitikėjimo sutartys Ir Velse, pavyzdžiui, buvo praktikoje tai pritaikyta ir tikrai manau, kad tai davė geros, tikrai gerų rezultatų, nes jei regionas parodo gerų rezultatų, padaro pažangą, jam yra duodamas finansavimas ir taip toliau. Tad tikrai reikėtų panagrinėti tokias iniciatyvas, tokius pavyzdžius ir pasižiūrėti bei išsiaiškinti, kasgi pasiteisino, kas ne ir galbūt tai, kas pasiteisino, reikėtų panaudoti dar kartą. Dėkuoju, Mėgeli. Ačiū pirmininkė. Trys pastabos kolegai Gariga. Visų pirma, man atrodo, kad yra didžiulis skirtumas tarp kontrolės, kuri vykdoma žemės ūkio srityje ir ta, tos, kurie vykdoma sanglaudos srityje. Norėčiau tiesiog geriau išsiaiškinti, kokiegi tie skirtumai, kuo skiriasi ta kontrolė. Antras klausimas, antras svarbus elementas būtų toks. Kolega Garyga galbūt galėtų mums paaiškinti arba pateikti tam tikrų skaičių ir statistikos apie biudžetą ir tas rytis, kur yra prastesnis įgyvendinimas. Tvirtinant biudžetą, labai dažnai, na, negalima numatyti, kuriuose srityse bus prastesnis įgyvendinimas biudžeto. Trečias dalykas - kontrolės įvairūs mechanizmai. Be abejo, jie taikomi ir programom. Tačiau kodėl kai kurie kontrolės mechanizmai išskiria projektus susijusius su mažom investicijom ir projektus susijusius su didelėm investicijom. Taigi taikoma skirtinga kontrolės metodologija. Iš esmės klausimas būtų toks. Jei kalbame apie išorės veiksmus ir, pavyzdžiui, vystomą į bendradarbiavimą, tai finansavimas yra skirstomas projektam, kuriuos vykdo mažos NVO. Tačiau jų darbas dažnai yra gyvybiškai svarbus. Vis dėlto, kiek aš žinau, bent jau pusė pinigų dinksta, bandant įgyvendinti įvairiausius reikalavimus, kurie keliami tokiam NVO, pavyzdžiui, apskaitos sistemom ir taip toliau. Taigi beveik pusė pinigų iš esmės pradingsta biurokratinėse procedūrose. Be abejo, būna ir tokia atveju, kai šiom biurokratiniam procedūrom milijonai eurų yra skiriama, tačiau man atrodo, kad reikėtų šį klausimą svarstyti ir kažką keisti. Um, um. Ačiū. Manau, kad e, nuo dabar uždrausiu visiems kolegoms minėti žodį. Kalbėsiu trumpai prieš savo pasisakymą, nes tai būna dažniausiai netiesa ir E, todėl visą laiką liekame nusivylę po tokių trumpų pasisakymų. Salvadorui dabar trumpai apibendrinti. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, kad komisaras turėtų galimybę taip pat pasisakyti. Aš noriu padėkoti visiems už e, indėlį, kuris labai svarbus dėl šio dokumento kuris bus parengtas. Aš noriu atsiprašyti tų kolegų, kuriem galbūt dabar tiesiogiai neatsakysiu, bet aišku atsakymai bus darbo grupės dokumente. Taigi dabar dėl aštunto puslapio. Čia matome visą rodiklių evoliuciją ir pabandysiu atsakyti klausimą dėl finansinės perspektyvos trukmės. 2001-2002 metais buvo mm, likutis, kurį reikėjo gražinti valstybėms narėms. Taigi, finansinės perspektyvos pabaigoje 2007-2008-2009 metais tokio paties e, ir, ir, ir šios finansinės perspektyvos pradžioje tokio paties e, reiškinio nematėme kaip anuo laikotarpiu. Dabar dėl valdymo, aišku, visuomet yra pus, pusiausvyrą už, stengiamasi užtikrinti, kai nekalba apie supaprastinimą ir administracinę kontrolę. Reikia nepamiršti, kad čia yra komisijos ir valstybių narių bendras darbas dėl mokėjimo ir įsipareigojimų, aišku, reikia analizuoti tą pamastymo dokumentą, jame atspindėti situaciją, tai yra pateikti pasiūlymus dėl geresnio lėšų valdymo kur reikia sutelkti mūsų dėmesį vertinant rezultatus. Biudžeto kontrolės komitetas yra pateikęs savo poziciją. Aš tikiuosi, kad mm, dauguma kolegų palaikys minti, kad reikalingas rezultato auditas. Dabar dėl jungtinių tautų pozicijos ir dėl pasidalytų kompetencijų, taip pat dėl agentūrų. Aišku, kad viskas skiriasi, kai eina kalba apie auditą. Komisija, kuomet yra pasidalytas valdymas, mm, atsisako atlikti tų lėšų, kurios yra skirtos tarptautinėms organizacijoms auditam, nes yra atitinkamas pasitikėjimo sutarimas su tarptautinėmis organizacijomis ir kas be būtų, mes visuomet laikomės to sutartį, tokių mm, susitarimų su tarptautinėmis organizacijomis nuostatų. Iš mūsų pusės yra šimtaprocentinis nuostatų laikymasis kuomet e, yra problemų su kažkokiu tai gyvendinimu, jeigu pažvelgtumėm į keliarius praėjusius metus, aišku, visų pirma, reikia galvoti apie nacionalinių kontrolės institucijų ir bendrijos kontrolės institucijų darbo koordinavimą. Ir čia matome tam tikrų trūkumų. Europinės institucijos kartais tiesiog e, kartais ima tiesiog panikuoti, kai pamato, koks yra didžiulis klaidų kiekis iš valstybių narių pusės, kai na kalba apie lėšų valdymą. Daug kolegų, kurie čia dirba jau daugelį metų, puikiai prisimena politinę katastrofą susijusią būtent su tais um, kontrolės sunkumais. Mm, Europos parlamentas norėjo užtikrinti politinę kontrolę. Bet kokiu atveju Europos komisija yra atsakinga už lėšų valdymą. Tačiau juk 82 procentai lėšų tai yra valstybių narių iš tikrųjų valdomi ir čia yra didžiulis mūšis, tai yra būtent tas, ta sunkioji pusė šio klausimo ir tikiuosi, kad galbūt ateityje šitos rytyje matysime įdomių pasiūlymų. Äh, Ačiū. Šiandien negalėsime diskusijų užbaigti, akivaizdu, dėl šio dokumento. Diskusijas mes pratesime kitą kartą. O dabar kitas darbo tvarkės punktas. Labai džiaugiamės, kad į mūsų posėdį sutiko ateiti komisaras ir jis galės mums papasakoti, kas yra peržiūros dokumente, review paper. Čia tikrai yra daug dalykų, kurie mums bus labai svarbus ir įdomus šiame dokumente, turint omenyje e, kitą finansinę perspektyvą. Taigi, dar kartą sveikiname komisarą. Aišku, mm, kalbant apie biudžeto peržiūros dokumentą. Mes nesitikim iš jūsų, kad jūs dabar viską detaliai mums vėl pristatinėsite, nes dauguma narių be abejo dalyvavo e, pirmame posėdėje, kur detaliai pristatėte, tačiau paprašysiu labai trumpai jį vis tik tai pristatyti mm, Ir po to galbūt darbo grupės nariai, koordinatoriai galės išsakyti savo pozicijas. Gal nebūtinai koordinatoriai, bet tie, kas paskirti atsakingai su šį klausimą. Kiekviena frakcija galėtų man pasakyti, kas yra atsakingas už šį klausimą. Taigi, komisarė, prašom. You Dėkoju pirmininkė už kvietimą tikrai praėjo nelabai daug laiko po to, kai biudžeto peržiūra buvo pristatyta plenarinėje sesijoje. Ir žmonių išrinktieji buvo pirmieji, kurie išgirdo apie tą peržiūrą. Ir labai greitai jam buvo perduotas ir techninis priedas. Ir galbūt ne taip greit, kaip jūs norėjote, kaip sakė Salvador Garyga. Galbūt dokumentas nėra labai įdomus, nes ten yra tik skaičiai, tačiau jis yra svarbus. Kaip žinote, šis dokumentas yra daugiau tam tikra įžanga, įžangos dokumentas, tam tikrom opcijom, variantais, tikrai jis nenulėmė politinių sprendimų, neapsprendžia jų, tačiau iš esmės tik pateikiama tokia įžanginė informacija apie nuosavus išteklius, pavyzdžiui, kai kam ta informacija gali atrodyti kontroversiška, tačiau turiu pasakyti, kad apskritai šiuose diskusijose, šio klausimo diskusijose matome naują nuotaiką, naują atmosferą, pavyzdžiui, taryba nori iš naujo pradėti diskusijas dėl nuosavų išteklių. Na, aš rūpjūti apie tai užsiminiau ir buvau labai sukritikuotas, tačiau dabar panašu, kad yra daugiau atvirumų ir norima diskutuoti tuos klausimus. Dėl kitų elementų, kurie yra įdomus ir svarbus, tai visų pirma paminėčiau laikotarpį, trukmę, Tikrai, man būtų įdomu išgirsti, kokia yra parlamento oficiali pozicija. Anksčiau buvo išsakyta, kad yra penkių metų laikotarpis. Norėčiau sužinoti, ar ir toliau laikotės tokios pozicijos. Peržiūros dokumente pateikiami kiti variantai, tai yra 7 ir 5 plus 5 metai. Tačiau 5 plus 5 metai yra sąlyginis laikotarpis, nes tai reiškia, kad tikroji peržiūra turi reikšti, kad turime nusimatyti rezervus antrajam laikotarpiui ir tai turi būti privalomieji rezervai, nes priešingų atvejų peržiūra nebus visiškai realus procesas. Kita vertus, turime išsiaiškinti, kiek galime keisti biudžeto sudėti, e, kategorijų sudėti. Vėlgi yra du variantai. Vienas toks labai novatoriškas, pavyzdžiui, prisiderinti prie 2020 tikslų, o antras, antroji opcija tiesiog konsoliduoti kelias kategorijas tam, kad gautumėm daugiau lankstumo. Toliau, iš esmės, kas svarbu, kalbant apie turinį. Be abejo, svertų klausimas yra ypatingai svarbus, reikėtų daugiau dėmesio skirti novatoriškom priemonėm, E, kolegija reguliariai susitinka su ekspertais, svarsto šį klausimą ir susitikimų tikslas yra užtikrinti veiksmingumą naujų priemonių, tokių kaip euroobligacijos, pavyzdžiui, arba eurogarantijos ir obligacijos. Tai yra naujos priemonės, kurios turi tapti veiksmingomis ir rezultatai apie jas bus įtraukti į naujo komunikatą, kuris pasirodys kitais metais ir iš esmės kokiagi pažanga. Daroma pažangos su tom naujom novatoriškom priemonėm finansiniam, tačiau be abejo žinome, kad jos yra susijusios ir su tam tikrais trūkumais ir apribojimais. Dar vienas dalykas, kuris glaudžiai susijęs su jūsų diskusijomis, yra finansinis reglamentavimas. Ir ponė Greslė parlamento būtų atstovė turbūt šiuo klausimu, jos dabar nėra. Tačiau turiu pasakyti, kad finansinio reglamento peržiūra kas tris metus yra susijusi su tuo, ką jūs minėjote, apie ką jūs kalbėjote. Ir, ir kai kurie na, finansų analitikai sako, kad jiem atrodo, jog tos biurokratijos yra per daug ir jie tikrai nori matyti daugiau supaprastinimo, supaprastintų procedūrų, ypač mažiesiams naudos gavėjams. Tad Visa tai yra klausimai, kurie nagrinėjami turi būti paraleliai su peržiūra. Tai yra trukmė, biudžeto sandara, sąranga, finansinio reguliavimo supaprastinimas, novatoriškos finansinės priemonės, nuo savų išteklių atverimas. Tačiau svarbiausia yra persvarstymas, e, kuris dabar vyksta parlamente. Aišku, tokios diskusijos aktyviai vyksta ir valstybėse narėse, nes yra svarstama apie tai, kaip turi atrodyti ateities anglaudos politika. Atsakymas e, turbūt bus susijęs su teritorialumo principu ir kaip ir kalbant apie vietą, tai irgi yra svarbu. E, tai yra žemės ūkio politikos vieta ir vaidmuo bendrose diskusijose. Dabar matome, kad asignavimai mažėja, tačiau, na, tai sulaukia e, labai stiprios reakcijos iš kai kurių sostinių, turbūt žinote, kas, kas taip labai intensyviai ir jautriai reaguoja, tačiau reikia tam tikrų pokyčių. Mielai, aišku, atsakysiu jūsų klausimus, jeigu tokių turėsite, tačiau su dar didesniu malonumu aš klausysiu jūsų pastabų. Uh, Dabar mes e, svarstome, persvarstome, apmastome biudžetą. Tai yra labai svarbi veikla, svarbus procesas ir žemės ūkio sektorė lapkričio mėnesį pasirodys du svarbus dokumentai. E, aišku, jie nenulems galtinio sprendimo, tai nebus galtinis sprendimas, tačiau iš esmės juose bus pateikiama daug informacijos, tai bus komunikatas apie sanglaudos politiką, apie žemės ūkio politiką ir e, Jie pasirodys vėliausiai iki 2011. Ačiū labai. Septynių frakcijų atstovai užsiregistravo kalbėti. Ir dar visi kiti papildomi. Prašau, kaip įmanoma trumpiau. Raimar Biogė pirmasis, prašau. Ačiū. Dėkuoju iš komisijos nario įžangą. Kaip jau pasisakiau per plenarnį posėdį, šis peržiūros dokumentas netitinka mūsų lūkesčių. Nepaisant to, mes pasistengsime jį atitinkamai pakeisti. Tačiau mūsų komiteto darbui vis tik tai yra nemažai įdomių aspektų, kurie pateikiami šiame peržiūros dokumente. Mes turėtume atsisakyti tų geltonų ir raudonųjų kortelių arba jų išvengti, kuris mums dalina auditorumai, todėl reikia rasti būdų, kaip tą padaryti ir komisija kartu su parlamentu turi ieškoti būdų tam padaryti, mažinant biudžeto drausmės. Kelia nuostaba, kad praėjus trims savaitėms ne, po atitinkamų lėšų perkelimų biudžeto finansuoti ITER projektų komisija randa 200 milijonų eurų papildomai šiam projektui, taigi mums reikės intensyviau pamastyti ir padiskutuoti apie tai, kaip turėtume geriau panaudoti nepanaudotas e, ES biudžeto lėšas. Pradėsiu nuo nuosavų išteklių. Antradienį buvau susitikęs Berlyne su kolegomis iš Bundestago ir paprašiau jų pasigilinti į sutartį, kurioje parašyta, kad e, Europos sąjunga e, skirus kitas pajamas, gali e, save finansuoti iš nuosavų išteklių. Taigi, kas e, nori nelaužyti sutarties, turi svarstyti nuosavų išteklių klausimą. Nežinau, kaip, kuo tas svarstymas baigsis tačiau sutartyje atitinkamos nuostatos egzistuoja, todėl ir visiškai teisėta kalbėti apie visas įmanomas galimybės, nepriklausomai nuo to, kaip baigsis tos diskusijos varstant įvairias nuo savo išteklių galimybės. Reikia atsisakyti jeigu Antras dalykas, komisija savo peržiūros dokumente kalba apie biudžeto politikos e, perspektyvą, tačiau e, tai turi būti siejama ne tik su strategija Europa 2020 ir su kitomis biudžeto politikos sąsajomis, tačiau e, šie pamastymai turi sieti tarpusavę biudžeto politiką ir teisėkūrą. Komisaras minėjo jau tam tikras sąsajas ir tai, kad turės mažėti žemės ūkio biudžetas, mes tuo tarpu, ponė komisarė, norime išlaikyti tą patį arba panašų žemės ūkio biudžetą. Jūs negalite viena vertus mažinti tiesioginių išmokų, nepasakydami, kokį poveikį tai turės žemdirbių pajamoms ir kita vertus komisija derasi dvišaliais pagrindais, pavyzdžiui, su Kanada ir atveria jai savo rinkas, kai Kanada ir toliau vykdo protekcionistinę politiką savo žemės ūkio produktų rinkos atveju. Tokia politika yra visiškai nepriimtina Manau, kad e, turime susijęti tarpusavę protingai testinumą ir pokyčius. Infrastruktūros klausimai yra labai svarbus ir privalome užtikrinti, kalbėdami apie paskolas arba kitokio pobūdžio finansinę veiklą, apie tai, kad būtina e, finansuoti infrastruktūros, energetikos projektus, nenustumti jų į šoną ir taip pat užtikrinti, kad atitinkamai dalyvautų sprendimų prieimimo procese Europos parlamentas ir kitos institucijos, ypatingai dėl trečiųjų šalių veiklos Europos investicijų bankų, Europos investicijų banko veikloje. Reikia paminėti tokius projektus kaip Galilėjo ir ITER. Ir e, turime susitarti, e, kokiu mums tokio pobūdžio inovacijų ir tyrimų projektų reikia, kiek jie bus naudingi ES ir globalių mastų ir kai jau susitarsime dėl šių projektų, turime numatyti E, tų projektų ilgalaikį e, finansavimą tam, kad e, tvirtinant ilgametę finansų perspektyvą, tie projektai mums nesudarytų kliučių finansuoti kitas programas. Ir taip pat pabaigai pritarsiu James Ellis minčiai dėl 5 plus 5 klausimo. Manau, kad turėtume sudaryti lentelę, kurioje būtų aiškiai parodyta, ką reiškia visi tie įvairūs modeliai, kaip juos suprasti. Tai yra programų finansavimo patvirtinimas, pavyzdžiui, penkių metų papildomų laikotarpį arba kaip nors kitaip. Mes tuo tarpu nenorime, kad e, tokia padėtis kaip dabar išliktų ir kuomet kalbame apie 5 plus 5 modelį, tai būtų neblogai tokį subalansuotą paketą patvirtinti vadovų taryboje, tam, kad nereiktų kas penkeri metai mus e, kipti vieni kitiems į atlapus dėl šių klausimų, nes turime ir kitų ginčytinų klausimų. Mums reikia ilgalaikių tvirtų struktūrų ir jeigu jau jas patvirtinsime, tai tikrai mes negalime priimti tokių banalių išlygų dėl peržiūrų vidurio laikotarpio, kokios yra dabar. Tos e, peržiūros nuostatos turi užtikrinti atitinkamą lankstumą Jose turi būti įtraukti nauji reikalavimai, kurių nebuvo prieš 3 ar 4 metus priešingų atveju. Šis modelis nebus gyvybingas, pasisakau už tai, kad aptartume visus modelius, tačiau demokratinio legitimumo, teisėtumo klausimas susijęs su tokiais dalykais kaip trukmė E, e, finansiniai ištekliai, mechanizmai, taip Džeimsai, dėl to tu esi teisus ir mes turime gauti visą šią informaciją, kad galėtume e, pareikšti savo pritarimą tiems pasiūlymams ir tikiuosi, kad metų pradžioje naujų mes tą informaciją turėsime, galėsime tos įvairius modelius aptarti. Pirmininkė, ačiū labai, S ir D frakcijos vardu, ponė Zabal Rubijal dokumento metinė. Dėkoju pirmininkė, komisarė Levandovski. Na, turiu pasakyti, kad esu šiek tiek pasimetusi, disorientuota. Juk mes kalbam ne apie dabartinę daugiametę finansų programą, o apie na, ankstesnę, kuri vis dar tęsiasi. Tačiau tuo pat metu jūs sakėte, kad lik ir reikėtų pagalvoti ir apie būsimas finansinės perspektyvas ir pristatėte tam tikras opcijas. Taigi aš nelabai iš esmės suprantu, kaip traktuoti šį dokumentą, ką su juo daryti ir kaip jį suprasti. Taigi tai nėra tiesiog pasiūlymas. Jūs e, sakote, kad tai, na, galėtų būti tam tikras pasiūlymas, bet tai nėra pasiūlymas. Tad jūs lik ir vykdo tas pačias diskusijas, kaip ir, kaip ir mes, kalbat apie daugiametę finansinę perspektyvą, apie BŽUP, apie kitus dalykus ir, na, jūs diskutuojate tos pačius klausimus kaip ir mes, mūsų komitetas, nes mes irgi svarstom apie tai, kur link eina Europos Sąjunga, kaip reikia vykdyti, kaip priimti politinius sprendimus ir kaip jie turi atitikti kitas finansinės perspektyvas. Be abejo, jūs taip pat iškelite keletą klausimų, dėl kurių bus pradėtos esminės diskusijos ir reikia tai daryti. Tačiau, kaip suprantu, dabar negalime į detalės gilintis, tas detalės, kurios yra išvardytos dokumente. Na, todėl bent jau, kad e, tai užtruktų labai ilgai. E, mes išnagrinėjame dokumentą, peržiūrime vairūs pasiūlymus, e, pradedam diskusijas, jos tęsiasi neaišku kiek laiko, tokiu būdu taip dirbdami mes darbo niekada ir nebaigsime. Taigi, kaip jau sakiau, aš tikrai nelabai žinau, kaip suprasti šį dokumentą, bet vis dėlto norėčiau paminėti tris dalykus, kurie yra ir dokumente prašėme parengti dokumentą, kuris aptartų dabar egzistuojančių finansinių perspektyvų peržiūrą. Ir to prašėme todėl, kad įsigaliojo nauja Lisabono sutartis, taip pat turime ES 2020 strategiją, tačiau panašu, kad neturime išteklių finansuoti tas programas. Tačiau dėje to jūs net neminite dokumente, taigi iš esmės jūsų dokumentas netitinka to, ko mes prašėme. Panašu, kad reikės vėl grįžti prie mūsų prašymo. Kitas gan įdomus dalykas yra, jūs kalbėjote apie lankstumą, sakėte, koks svarbus jis yra. Šiame komitete, taip pat ir biudžeto komitete mes taip pat nuolat akcentuojame lankstumo principą. Tačiau kalbant apie lankstumą, svarbiausia yra įgyvendinti tą lankstumą. Turime lankstumo mechanizmą, yra ir kitų variantų, galima šiek tiek koreguoti finansinės perspektyvas, galimybių yra, tačiau mes jų nenaudojame. Ir panašu, kad vietoj to, kad juos panaudotume, mes dabar išgalvojame dar bent 20 naujų priemonių ir instrumentų. Ir tikrai nežinau, ar tų naujų instrumentų mums reikia, gal geriau reikėtų tiesiog pasinaudoti tais, kuriuos jau turime. Socialdemok... Socialistų frakcijai labai svarbus yra išteklių klausimas. Jūs išteklius minite dokumente ir panašu, kad taryba irgi yra pasirengusi aptarti šį klausimą, galbūt nėra, ne visai rasti sprendimą iš karto, tačiau ieškoti to sprendimo. Jūs dokumente kalbate apie įvairias išteklių formas, sakote, kad galbūt yra ir kitų išteklių kategorijų, tačiau kas įdomu yra štai kas. Mes visai nesnai diskutavome apie finansinių sandorių apmokestinimą, socialistų frakcijai tai yra labai svarbus klausimas, teikiam ir pakeitimus su tuo susijusius, tačiau šis aspektas visai nepaminėtas jūsų dokumente. Kažkodėl jis buvo, na, išmestas, neįtrauktas, nežinau, kodėl taip atsitiko. Jūs taip pat kalbėjote apie sinergiją tarp nacionalinių biudžetų, tarp ES biudžetų, kalbėjote apie taupimą, apie krizę, apie tai, kad reikia uh, užtikrinti didesnę pridėtinę vertę ir stabilumą, tačiau visą tai man kelia nerima, todėl kad dabar mes išgyvename krizę. Ir ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad turime įvertinti ES pridėtinę vertę, ar turime gerinti išlaidų veiksmingumą ar ne? Man atrodo, kad nepriklausomai nuo to, ar išgyvenam krizę ar ne, visus šios dalykus vienai par kitai vis tiek turime daryti, ne tik krizės laikotarpiu. Turime užtikrinti tinkamas išlaidas ir tai turi būti užtikrinta ne tik krizės laikotarpiu, o visą laiką. Manau, kad kol kas daugiau pastabų nebeišsakysiu, man įdomu išgirsti, ką turi pasakyti kiti kolegos. Tačiau aš norėčiau paklausti komisaro, ką mums daryti su dokumentu, kaip jį vertinti. Iš esmės galime sakyti, kad na, tai yra mūsų komiteto darbo dalis. Uh, Kitiem gali atrodyti, kad yra bandoma kištis į mūsų darbą, tačiau jūs kaip tik galite pasakyti ačiū, kad išdėstat savo pasiūlymus raštu, mes juos gal atsižvelgsime, tačiau realiai juos neatsižvelgiama. Iš esmės aš tik norėčiau na, išsiaiškinti, kągi mums daryti su tuo jūsų dokumentu šiame komitete. Ačiū Aida Anjensen pasiūlė ką tik uh, šį peržiūros dokumentą pervadinti į apmąstymų dokumentą ir būsime iš tikrųjų ten, kur ir esame diskutuodami. Karlas dabar, ačiū, kad leidote man šį dokumentą pakomentuoti. Pirmiausiai norėčiau pradėti nuo teigiamų aspektų. Liberalų frakcijoje Mes labai norėjome, kad būtų surinkta diskusija rimta dėl nuosavų išteklių. Ir e, Džiaugiamės, kad komisija tokią diskusiją dabar inicijuoja ir kolegė iš socialistų demokratų norėjo paminėti tam tikras mokesčių rūšis. Mes esame pasirengę diskutuoti dėl visų įmanomų apmokestinimo būdų. Taigi ši dokumento dalis yra vertintina teigiamai, taip pat teigiamai vertiname diskusijas dėl euro obligacijų. Ir e, taip pat, manau, reikia šio klausimo rimtai diskutuoti dėl įvairių obligacijų, iš kurių pajamų galėtume finansuoti ES veiklą. Tiek būtų teigiamų pastabų, dėl kritinių pastabų pritariu kolegiai iš S ir D frakcijos ir sudėtinga suvokti šio dokumento paskirtį. Vienas iš mums išdavintų dokumentų pavadinimas pamokos išmoktos uh, iš rytojaus biudžeto. Tai noriu paklausti komisijos, kada komisijos pasaulyje tas rytojus išaus. Mano pasaulyje tai yra 11, 12, 13 metai ir nuo 14 metų laikotarpis į ateitį. Mes patvirtinome pakankamai toli siekiančią strategiją Europą 2020. E, strategijos tikslai atspindėti taip pat ir mums išdalintame dokumente kyla klausimas, kaip komisija praktiškai ketina įgyvendinti per būsimus 2-3 metus e, šios strateginius tikslus prieš patvirtinant būsiną finansinę perspektyvą ir e, mes, aišku, galime iš anksto patvirtinti, kad dėsime pastangas šią strategiją gyveninti, tačiau iki 2020 metų mums liko dar 30 procentų laiko ir e, tikslams įgyveninti ir kaip per tą laiką, kokiu veiksmu mes imsimės, norėčiau išgirsti. Komisija dokumente teigia, kad e, pagal dabarties taisyklės e, lėšų perkelimas yra įmanomas tik tai labai ribotai mes turime savo pasiūlymų dėl lėšų perkelimo ir tas e, e ketvirto punkto septintoji dalis dėl atitinkamų aplinkybių nustatymo lėšų perkelimui. Manau, kad apie jas taip pat reikia šiek tiek daugiau informacijos, ypatingai laikotarpį nuo 11 iki 13 metų. Šis dokumentas, jame siūlomas neblogos idėjos ir galima būtų pritarti didžiai daliai jo turinio. Daugiausiai problemų kyla dėl to, kas šiame dokumente nėra pasakyta arba e, kas pasakyta neaiškiai, taigi mums būtų e, neblogai gauti šiek tiek daugiau papildomos informacijos, naujų idėjų, dabar tiems pasiūlymams e, nepritarti būtų sunku, tačiau reikia naujų idėjų, kurios apimtų laikotarpį po 2013 metų. Mums reikia taip pat pamastyti, kaip pagal dabartinį biudžetą mes galėtume geriau gyveninti strategiją Europo 2020. Yra matyta tam tikra procentinė dalis, tačiau e, nieko nėra sakoma, kaip pasikeis biudžeto įgyvendinimo struktūra siekiant įgyvendinti šią strategiją, kalbama tik tai apie bendrąją biudžeto dalį skiriamą strategijai Europą 2020. Tai tokio pobūdžio klausimus aš nerandu atsakymų nei šiame dokumente, nei kitose komisijos mums pateikimuose dokumentus. Būčiau labai dėkingas, jeigu komisija mums galėtų daugiau tos informacijos suteikti. Taigi, apibendrinant, galiu pasakyti, kad dokumentas neblogas, tačiau galėtų būti labiau įtikinamas. Tikiuosi, kad tą padarys komisijos narys, pateikdamas savo atsakymus mūsų klausimus. Pirmininkė, ačiū Karlai. Kalbėtojų sąraše dabar turėtų būti žaliųjų atstovas. Žinau, kad Rainerdas Biutikoferis užsiregistravo kalbėti, ar jis kalbėtų frakcijos vardu, ar Asmeniškai, jeigu frakcijos vardu nori kalbėti, tai galiu suteikti jam žodį, jeigu asmeniškai, tuomet Helga pasisakys. Aš norėjau kalbėti žaliųjų vardu, bet suteiksiu pirminybę moteriams. Pirmininkė, ne, ne, nereikia. Taigi nesiginčykit dabar ilgai, nes tai tik tai uh, laiko mums atims. Taigi gerai, moteriams pirminybė ir aš kalbėsiu žaliųjų vardu. Ačiū komisarui už šį dokumentą, kuris, mano nuomonė, taip pat veikiau yra apmąstymų dokumentas, o ne biudžeto peržiūros dokumentas. Norėčiau dėl to jo turinį sukritikuoti, būčiau tikrai pageidavęs atitinkamo e, dokumento. E, pasiūlymai yra pateikiami neblogi apie detalės E, kalbėsiu vėliau dabar apie strateginius aspektus. Dabar vyksta diskusijos dėl biudžeto su taryba. Ir parlamentas e, e, didžiąją dalimi pritarė rezoliucijoms, kuriuose yra siekiama peržiūros susijęs 2011 metų biudžetą ir pavadinus su 2012 ir 2013 metų, metų biudžetu tikintis, kad 12-13 metų biudžete bus pasikeitimų, turint omenyje, kad e, taryba nelauks 2014 metų, ko jis šiuo metu siekia, kad įgyvenintų tikras kokybinės permainas. Noriu paklausti, ponė komisarė, koks yra jūsų politinis vaidmo šiame jėgos žaidime tarp tarybos interesų ir teikiant šį peržiūros dokumentą, ar jūs e, norėtumėte ir būtumėte linkęs siekti atitinkamų permainų ne po 14 metų, o žymiai anksčiau. Taigi labai aišku politinį klausimą noriu užduoti, kokia yra politinė esmė šio dokumento ir ar jis turėtų būti svarbus kažkiek e, šios, e, šio vidutinio laikotarpio tarpio E, finansinio planavimo peržiūrai ar tik tai vėlesniam laikui. Klausimas susijęs su strategija Europa 2020, turint omenyje visus e, naujoviškus e, kokybinius požiūrius, siekiant daugiau pinigų išleisti tyrimams ir švietimui, kokių dar kitų kokybinių permainų tikimasi kokį politinį vaidmenį vaidina komisija, ar jūs šiuo dokumentu sieksite, kad būtų atitinkamos permainos pradėtos vykdyti anksčiau, ar mes tuos metus prarasime. Tokie mano būtų du pagrindiniai klausimai ir um, pageidaučiau, kad juos atsakytumėte. Ačiū labai, pirmininkė, ačiū žaliesiems. Dabar ECR frakcija krytykować fakt, e, sam fakt pojawienia się. Dėkoju. Na, tikrai nematau būtinybės kritikuoti tą faktą, kad mes gavome dokumentą iš komisijos. Dokumentas yra svarbus. Nepamirškime, kad dar dabar vyksta tik diskusijos, taigi šis dokumentas tikrai geras indėlis į diskusijas. Man atrodo, mes tiesiog švaistytumėm laiką, jei per daug dėmesio diskusijose skirtumėm nuosaviem ištekliam. Pažvelgus į parlamentą, matome didžiulį įvairovę, daugybė įvairių nuomonių, pozicijų, tačiau niekas nes, nėra linkęs pradėti diskusijų apie naują fiskalinę politiką arba e, kiekvienos šalies vidaus išteklių perskirstimo arba bendrųjų išteklių perskirstimo tarp valstybių narių ir Briuselio. Taigi nežinau, ar tikrai verta dabar a, minėti tokius klausimus. Vis dėlto man kyla tam tikrų abejonių dėl pridėtinės vertės ir skurdžiausių regionų. Parama skurdžiausiam regionam, dėl jos suformuoluotas tekstas nėra visiškai aiškus, e, juk parama skurdžiausiams regionams e, lyg ir turėtų sukurti didžiausią pridėtinę vertę. Todėl, kad būtent tokie regionai gali pasinaudoti bendros rinkos duodama nauda, o tai jau būtų ypatingai svarbus faktorius ir tai padėtų mums visiems išbristi iš krizės. Taip pat nepamirškime, kad bendroji rinka yra naudinga visiems bendrai tiek mokančiom valstybėm narėm, tiek naudos gavėjams ir tą visą naudą matome metai iš metų įvairiose sritise makro lygiu. Ir ypatingai tai akivaizdžiai matome sanglaudos politikos kontekste. Taigi, mano pastaba ir pasisakymo esmė turbūt tokia ir būtų, kad pats dokumentas turi būti vertinamas teigiamai, vien tas faktas, kad jį gavom, na, o dėl to, kas jame išdėstė, jau galim padiskutuoti. Migėlis Guė frakcijos vardu. Eh, eh, eh. Ačiū pirmininkė. Tikrai neketinu ilgai kalbėti nes vis dėlto tai yra svarstymų dokumentas. Jis turi tam tikrų pliusų, tam tikrų minusų. Kaip aš suprantu svarstymus, apsvarstymus ir šį dokumentą? Na, manau, kad jame pateikiama labai aiški opcija, aiški galimybė Kalbant apie biudžetą, svarbiausia turbūt yra didinti veiksmingumą. Ir taip vadinamos novatoriškos finansavimo priemonės yra skirtos finansuoti konkrečius projektus. Kitais žodžiais tariant, mes aptarinėjame biudžetą bei išteklius ir visą tai turi paremti tam tikrus projektus arba skirti finansavimą projektam. Klausimas būtų toks, ar dabar pasirinktas modelis ir siūlomas modelis tikrai padės mums pasiekti tikslų. Tiesą pasakius, aš tuo abejoju. Nežinau, ar tikrai pasieksime gerų rezultatų. Galbūt veiksmingumą padidinti mums pavyks, tačiau aš abejoju, ar didesnis ES kišimasis į projektus, kurie kuria darbo vietas, turi būti grindžiamas tik naujo, naujais finansiniais srautais. Na, bent jau kol kas aš linkęs pritarti tokiem naujiem pasiūlymam, pavyzdžiui, euroobligacijom, tačiau kaip jau sakė kolegos, tie nauji finansavimo būdai ir priemonės kelia susijusių problemų, pavyzdžiui, demokratinės kontrolės ir priežiūros problemų, nes tikrai nėra aišku, kaip mes kontroliuosime ir stebėsime tas naujas priemonės, naujas institucijas, kurios tikrai bus labai svarbios e, gaunant naują finansavimą per tas naujas priemonės. Tokia būtų pirma pastaba. Antroji mano pastaba būtų susijusi su dešimties metų finansiniam programom ir vidutinio laikotarpio peržiūra. Iš savo patirties manau, kad na, ne viskas yra <laughs> aišku, taigi norėčiau paklausti komisijos, ar komisija gali pateikti kažkokias garantijas, kad valstybės narės pritars vidutinio laikotarpio peržiūrai. Iš dabartinės finansinės perspektyvos žinome, kad valstybės narės pritarė įsipareigojimams, pasirašo sustarimą su komisija, su parlamentu, tačiau, kai ateina laikas vykdyti tą vidutinio laiko tarp peržiūrą, valstybės taiga persigalvo ir sako, ne, mes dabar to nenorime ir mes to tikrai nedarysime. Taigi, jei mes jau pereisime prie dešimties metų plano, tai tuomet visos problemos, kurias turėjome dabar su vidutinė laikotarpio peržiūra, turės būti išspręstos. Ir turės būti ne šiaip išspręstos, o šimtų procentų išspręstos ir turi būti pateiktos konkrečios garantijos. Nes tikrai negalime leisti, kad susidarytų tokia situacija, kurioje uh, atėjus laikotarpiui, kai turime atlikti peržiūrą, negalėsime jos atlikti ir tiesiog užstriksime, užsiblokuosime ir negalėsime imtis jokių tolesnių veiksmų. Taigi, kalbant apie biudžetą, noriu paklausti, kaipgi biudžetas gali susidoroti su įvairiausiais neiškumais ir problemomis. Dar viena pastaba. Tai, ko nėra tekste Komisijos pirmininkas tikrai ne vieną kartą yra minėjęs, kad būtina nepamiršti socialinio lygmens Europos lygių, kad jis turi papildyti socialinę valstybių narių politiką. Ir taip, aš tam pritariu, reikia to papildomo socialinio lygmens. Tačiau, ko trūksta šiame tekste? Aš pastebėjau, kad tekste visiškai nekalbama apie būtent tą socialinį lygmenį ir kodėl taip yra. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tas, kad Europa turi eiti tokiu keliu, kuriame visuomet išaiškėja skirtumai tarp valstybių narių, tarp eurozonos narių, pavyzdžiui, ir ne eurozonos narių. Ir sanglaudos politika, bent jau kol kas, tikrai nesugebėjo, nesugebėjo atskleisti tų skirtumų arba jų užlyginti. Taigi tokiame kontekste, krizės kontekste, skirtumų kontekste, norėčiau paklausti, kaip komisija ketina į modelį įtraukti tą socialinį lygmenį. Na, kalbėdami tarpusavėje mes galime sakyti, kad ieškosim sprendimo sanglaudos politikos kontekste, nes sanglaudos politika sukuria darbo vietas, yra gera socialinė prasme, gerina žmonių įgūdžius ir taip toliau. Galime tai sakyti vidinėse diskusijose, tačiau dabar jau tampa akivaizdu, kad vieto nepakanka. Sanglaudos politikos nepakanka tam, kad sustabdytumėm tą atotrukį ir skirtumus tarp valstybių narių Nežinau, man atrodo, gal reikėtų daugiau dėmesio skirti bendrai europiniam socialiniam lygmeniui, o ne kiekvienos atskiros valstybės narės padėčiai. Ačiū. Ačiū labai. Paskutinė frakcijų atstovė yra ponia Adriansen. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat esu šiek tiek sutrikusi dėl dokumento pavadinimo ir turinio, tačiau Man daugiau rūpeščių kelia tai, kad komisija nesuvokia, ko reikia, kad būtų sudarytas veiksmingas biudžetas. Ir su to rūpešiu gyvenu jau daug metų. Dėl to patenkame į tokią padėtį, į kurią patekome praeitą ir šią savaitę, kai tuo pat metu, kai Europos parlamentas patvirtina sprendimą 300 milijonų eurų įtraukti 2011 e, metų biudžetą pieno fondui. Komisija tuo tarpu priima sprendimą sumažinti 2010 metų biudžete šią biudžeto eilutę. Tai, tai aš vadinu neveiksmingų biudžetų, nesprantu, kokį žaidimą mes čia žaidžiame nesu tikra, ar komisija suvokia sąsajas tarp veiksmingo biudžeto ir tarp tų pažeidimų, kurios nustato auditorumai kiekvienais metais, e, ar tai yra pažeidimai ar sukčiavimas. Dėl to reikia diskutuoti, tačiau pavyzdžiui, sanglaudos fondų lėšų panaudojimo srityje labai daug pažeidimų nustatome, nustatoma ir biudžetas, dėl kurio mes balsuojame parlamente, 17 procentų yra didesnis sanglaudos fondui. Noriu pasakyti, kad neturime jokios galimybės diskutuoti arba padidinti nuosavų išteklių apimtis arba teikti kitus pasiūlymus dėl nuosavų išteklių, jeigu nesugebame Europos piliečiams pasiūlyti ir sudaryti veiksmingo biudžeto. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis pranešėjui. Labai trumpai apibendrinti. O po to komisarus teiksime žodį atsakyti. Ačiū. Pirmininkė, labai trumpai. Šiuo atveju Kolegos jau viską išsakė, ką reikėjo išsakyti, tai tikrai galėsiu labai trumpai apibendrinti. Naujieji nuosavi ištekliai yra susijęs su tuo, kad Europos parlamentas e, yra suinteresuotas tuo, Tačiau reikia e, nepamiršti, kad turime biudžeto perviršių ir galėtume iš atskirų kategorijų taip pat tas nepanaudotas lėšas perkelti į nuosavus išteklius. Ir, pavyzdžiui, komisija randa tokių būdų, tarkime, e, skirdama papildomą finansavimą įter projektui. Ir čia kalba neina apie naujas lėšas, naujus išteklius, tačiau taip pat negalima būtų to pavadinti ir visiškai tikrų papildomų finansavimų. Prieš penkerius metus jau balsavome ir šiuo klausimu parlamentas yra pareiškęs taigi savo poziciją dėl biudžeto peržiūros procedūros, dabar laukiame atitinkamų komisijos pasiūlymų. Dėl komisijos pateikto dokumento. Ir šis dokumentas yra tolimesnį ateičiai skirtų, skirtas, o ne artimiausiai ateičiai, tai yra laikotarpiu skirtas po 2014 metų. Turėsime pasiūlymai numatyti naują finansinį perspektyvą, o ne dabartinį. O mano pranešėjo užduotis ir yra tokia, žvelgti toliau į priekį, į naują finansinę perspektyvą, taigi šis dokumentas nėra labai nutolęs nuo mūsų pozicijų. Tarp kitko, kai kurios aplinkybės mums yra įdomios ir svarbios mūsų komitetui. Reikia atskirti mūsų ir komisijos užduotis. Komisija turėtų parengti mąstymo dokumentą arba, nesvarbu kaip jis būtų pavadintas, kuriame būtų numatytos e, kitos nacinės perspektyvos gairės ir mes turime arba privalome savo pozicijas pristatyti, tai jau yra padaryta, buvo padaryta Europos komisija nesuderino su mumis savo pozicijos, mes neturėjome jokios įtakos E, šio dokumento parengimui, jis buvo parengtas visiškai slaptai, tačiau paaiškėjo, kad e, jis atitinka mūsų lūkesčius e, dėl pridėtinės vertės didinimo, dėl europinio ligmens stiprinimo. Mes jau esame tos pasiūlymus pateikę savo pamastymų ir darbo dokumentuose, kurie bus paskelbti kitą savaitę taip pat atitinka strategijos Europa 2020 nuostatas. Aišku, strategiją 2020 dar reikia įsiaiškinti tam tikras aplinkybės. Pavyzdžiui, visi sutarėme dėl to, kad svarstant būsimąją finansinę perspektyvą turėtume vadovauti strategijos e, Europo 2020 nuostatomis, tai sudaro 3 procentus šiuo metu mūsų išlaidų įvairiems e, svarbiausiems flagmano tipo projektams, jeigu turėtume įtraukti taip pat ir e, sanglos politikos finansavimą, tai reikės vėlgi atitinkamais principais vadovautis, kokie tie principai turėtų būti, kol kas neaišku, komisija jų nepristato. Žemės ūkio ir sanglos politikos klausimais pasiūlymai išdėstyti dokumente yra pakankamai aiškus, ypatingai sanglos politikos rytyje siūloma geriau koordinuoti šią politiką su strategija Europa 2020, kalbama apie konkrečius e, koordinavimo kriterijus, kalbama apie tai, kaip sanglaudos politika turėtų pritaikyti savo politikos tikslus, kad jie atitiktų strategijos tikslus, taip pat kalbama apie tai, kaip reikia pagerinti e, finansavimo ir išlaidų kokybę. Tuo tarpu komisijos pasiūlymai siekia pakankamai toli, jos dar reikėtų aptarti. Mums yra svarbu užtikrinti galimybės valstybėms narėms ir regionams gauti lėšas nepriklausomai nuo jų įsisavinimo pajėgumo ir nepriklausomai nuo to, kaip veiksmingai gali tas lėšas panaudoti ir kontroliuoti jų panaudojimą administracinės struktūros. Tas požiūris yra pakankamai vertas dėmesio. Savo darbo dokumente mes jį taip pat paminėsime. Kaip minėjau, ponė pirmininkė, manau, dokumentas yra naudingas ir Tikrai džiaugiuosi, kad e, komisijos ir parlamento pozicijos nėra labai smarkiai nutolusios viena nuo kitos, bent jau kalbant apie bendruosius principus, mes kaip politinė institucija turime ir e, privalome siekti toliau nei bendrėjai principai, kurios pateikia komisija, tačiau esu dėkingas už šį komisijos parengtą dokumentą, jis geras pagrindas mūsų tolesniam darbą. Ačiū labai, pirmininkė, ačiū. Aš taip pat laikausi šios nuomonės, kad šis dokumentas yra geras pagrindas mūsų komiteto tolesniam darbui, tačiau aš nemanau, kad mes neprisidėjome prie jo rengimo. Komisija formaliai neprašė mūsų e, atsiųsti konkrečius pasiūlymus, tačiau e, bent jau galų gale įsiklausė į mūsų nuomonę. Ir ta nuomonė yra atspindėta šiame dokumente, todėl aš taip pat esu patenkinta juo. Dabar žodžiu teikiamas pono komisijos nariu. Thank you for your comments. Uh, really uh, friendly fire. Ačiū už jūsų komentarus ir draugišką, draugišką kritiką. Iš tikrųjų, kuomet dabar turime naujas išvadas dėl naujų išteklių, dėl interfinansavimo, iš tikrųjų tai nauji dalykai šiais metais, tačiau mes galime parengti naują taisomąjį biudžetą aiškiai parodydami, kad šiais metais reikia atsižvelgti, jog yra daugiau kaip 300 milijonų eurų neišleista žemės ūkio biudžete. Tai yra tikrai labai svarus naujas pasikeitimas. Ir klausimas dabar komisija yra, ar panaudoti tai įter ar ne, ar permesti tas lėšas pilnam finansavimui sudaryti ir kitais metais bus tas klausimas. Mes žinome, kad kitų e, metų e, skaičiavimai kitiems metams vėlgi kreditinė dalis turėtų būti apie 300 milijonų mažesnė nei dabar. Mes bent jau galėtumėm žinoti iš anksto ir pasiruošti tų um, asignavimų panaudojimui ir panaudojimų lankščiai. Taigi, galbūt e, ne taip, kaip e, vakar, tarkim, tai kels tokių ne, ne, nemalių, nemalonių jausmų, bet reikia tai sieti su labai stipriu lobizmu, sėtinu su žemės ūkio, atsiprašau, su tuo biudžeto dalimi, sako kalbėtojas. Būtent Tai yra bendrijos politika, vienas procentas BMP ir kitur yra, mm, juk suprantame, nacionalinės išlaidos tiems klausimams ir tai, kas atkeliauja iš, iš, iš bendrijos. Tai čia yra tik tai papildomas priedas, 4 procentai užimtumui. Uh, mes turėtumėm tą įdėti į, ko, į tinkamą kontekstą, kad tai yra bendrijos politikos finansavimas. Tačiau aš puikiai suvokiu, kokia yra situacija ir tai buvo mūsų ataskaitose labai išiškinta ir finansinė ataskaita, ypač kad 2009 metais tiesioginės subsidijos iš es biudžeto sudarė pusę uh, vidutinio ūkininko pajamų. Tai yra daug. Tai jau eina kalba iš tikrųjų apie gyvybinės lėšas, tai, kas reikalinga pragyvenimui realiai. Gyvybiškai svarbu tai, kas atkeliauja iš ES ūkininkam. Ir tai yra labai rimtas klausimas, labai rimtas politinis sprendimas, kur, kuris galbūt galėtų būti priimtas ateityje dėl, pavyzdžiui, Europos kaimiškų vietovių. Uh, Ir iš tikrųjų, net jeigu ir būtų kokia labai subtili užuomina, koks tai pasiūlymas, kad 2010 metais galbūt galėtų būti mažesni kažkokie tai skaičiai nei dabar, aš iš karto ne tik iš Paryžiaus, bet, pavyzdžiui, ir iš Varšuvos uh, gaunu priminimus, kad aš esu kilęs iš uh, būtent žemdirbių krašto Europoje, taigi reikto nepamiršti būtent turint omenyje, kokios bus problemos dėrymo, dėrybose. Tikrai pradedamos naujos e, diskusijos, Haglund, Triptin, Garyga, kiti kolegos kalba apie tai, kaip šį dokumentą reikia suprasti. Būtent mandatas buvo apžvalga, o ne, pakeiti, ne koregavimas, ne, ne nauja redakcija. Būtent komisijos darbas buvo apžvelgti situaciją. Ir būtent tai gal būtent apžvalga turėtų būti daroma, mm, turint omenyje, kad reikalingas korekcijas 2020 metų programoms, pavyzdžiui, mokslo tyrimams, inovacijoms, mokslo platformą, turint omenyje mm, mokslinių tyrimų, europinę erdvę ir infrastruktūrą, tvaro augimą, klimato politiką, bendražėmės ūkio politiką, augimą ir taip sanglaudą, skurdo mažinimą konkrečiai būtent biudžeto principai yra perkeliami pagal 2010 metų strategiją. Galbūt Reimerbergė netie, ta būtent akcentavo ir kiti kolegos sakė, kad nėra to Lisabonos korekcijų tačiau yra ne tiek PM linijų, kiek praktinių korekcijų pagal Lisaboną, būtent tai, kas aktualu parlamentui išorės veiksmų tarnybos e, e, paleidimas, tai yra darbo pradžia, įsteigimas, suformavimas pilnas, būtent tai yra labai konkretus prisiderinimas prie Lisabonos e, reikalavimų ir aišku, kad tai kainuoja pakankamai nemažai pinigų. Kaip reikėtų dabar suprasti tą dokumentą, kad čia yra pradedamos diskusijos, pasiūlomi įvairūs variantai, tačiau neužbėgama už akių kokiam nors sprendimams. Mm, pavyzdžiui, tarkim, jeigu iš tarybos būtų kažkoks labai griežtas pareiškimas ir būtų tiesiog net už, už, nužudomas bet kokios užuomasgos diskusijos dėl, dėl mm, diskusijų netgi galimybė dėl 2010 metų gal gruodžio mėnesį galbūt taryba labai aštriai sureaguos ir tiesiog nužudys bet kokias mintis dėl to, kad nebus ir galimybės realiai diskutuoti. Taigi būtent logika buvo tokia kad būtų galimybės atvertos diskusijoms, gana subalansuotas toks ramus dokumentas, kuris pasiūlo pamastymus variantus dėl ateities. Uh, Aš norėčiau um, vis tik pasiginčinti dėl to, kad sakoma, kad nėra nieko pasimokyti iš praeities. Pavyzdžiui, pasimokyta dėl lankstumo, ne vien tik tai iš teorinės pusės. Mes sugebėjome mobilizuoti daugiau kaip 8 milijardus eurų iki šiol. Tai nėra prastas rezultatas. Ir būtent todėl uh, Mes sakome, kad 003 lankstumo yra tikrai labai labai svarbus dalykas. Tai būtent, ką mes matome praktikoje. Ir biudžeto peržiūrėjus matote, pavyzdžiui, aišku, pareiškimą, kad solidarumo fondas kuris yra labai tikrai tokia menka lieta priemonė e, veikianti viduje, galėtų būti daug lankstesnė. Galiu pateikti pavyzdžiui Vengrijos katastrofą negalime su solidarumo fondu sureaguoti į Vengrijos katastrofą, kadangi tai nėra gaivalinė nelaimė, tai yra žmogaus sukelta katastrofa turinti padarinių aplinkai gamtai. Ir negalime sureaguoti su solidarumo fondo lėšomis. Uh, Todėl būtent mes ir sakome, kad reikėtų galvoti apie kitokius būdus, apie naujus solidarumo fondo panaudojimo būdus, kad būtų galima ne tik greičiau, bet ir lankščiau panaudoti tas lėšas. Toliau nuo savo mm, lėšų sąraše dar pora variantų yra dėl finansinio sektoriaus, pavyzdžiui, finansinio operacijo sandorio apmokestinimo mm, klausimas, finansinės finansinių operacijų apmokestinimas, jeigu nebūtų dėl to susitarta tarp įvairių žemynų, aišku, būtų tam tikrų problemų. Manau, būtų geriau ieškoti kitų variantų, pavyzdžiui, apmokestinti korporacijas. Čia būtų mažiau pavojaus, kad pramonė, gamyba būtų iškelta kažkur tai kitur ir todėl Mes aptarėme finansinio sektoriaus variantus priedė, pateikdami labai subtilių užuominų, kad galbūt būtų galima apmokestinti veiklą, tai yra korporacijas, o ne sandorius. Aš galiu sutikti su dar vienu pareiškimu, ką o, kolegos čia sakė, kad reikėtų atsijėti biudžetą nuo krizės, nes mūsų atsakomybė yra visiškai kitokia. Europo biudžeta ir man, biudžetas ir man tai yra labai svarbu, neturėtų būti laikomas atpirkimo ožiu užkaišant Europos fizinė, fiskalinės sistemos kažkokias tai spragas ir trūkumus. Iš tikrųjų, mes neturime siekti spręsti tas problemas, kurias matome Europoje. Mes, aišku, turime atsižvelgti į tas problemas, tačiau mūsų užduotis nėra jas spręsti. Mums labai svarbu yra kad būtų atgautas finansinių, pasitikėjimas finansinėmis rinkomis. Uh, mes turime daryti tai, kas buvo suderinta ir pažadėta iki 2013 metų. Saglun kalbėjo apie e, būtent e, tą rašytinį dokumentą. Ačiū už jūsų gana pozityvius komentarus. Teisingai sakote, kad buvo e, klaida spaudos pranešime dėl to, kas pasimokyta, ką galima pritaikyti ateičiai. Iš tikrųjų, tai nėra ką, ką, ką matome spaudos pranešime, tai yra būtent pamokos nuo šiandien. O net ir pokalbėjo apie politiką. Taip, yra aiškus ryšys tarp metinės procedūros ir Europos parlamento komisijos pozicijos, kalbant apie 2013 laikotarpį. Mano pozicija yra tokia, aišku, PM linijos eilutės, na, nežinau, reikia gal analizuoti, ar tikrai tai bus priimtina galutiniam taikinimo procese, bet man atvirai sakant, pagrindinis tikslas, pagrindinis pasiekimas būtų užsitikrinti, kad parlamentas būtų dėrybų salėje nuo pat pirmo e, etapo, e, kalbant apie naują finansinį etapą. Ne kažkokiam e, tuo, tuo, kad parlamentas būtų nuo pat, nuo pat pradžios, ne tada, kada jau dėrybos eina į pabaigą ir jau tik tai o, už, užbaiginėjamos tos dėrybos dėl milijonų, kad iš tikrųjų būtų nuo pat pradžių. Aišku, taikinimas bus ir 2011 metų, bet aš mano pozicija gal kiek yra šališka šio klausimu. Mano, man, aš ne, negaliu pasakyti, kad aš neutralus. Aš turiu pasakyti, kad aš esu tikras, jog manau, kad parlamentas privalo dalyvauti jau ir tarp vyriausybinėme dėrybų raunde. Kitaip parlamentas įsitraukia į dėrybas tik tada, kada jau pagrindinės sumos yra suderintos, priimti sprendimą ir jau eina kalba tik tai apie likutinių sumų e, milijonų rėmose derinimą. Aš matau štai aš žiūriu štai parlamento narius ir galvoju, kaip per 2011 metų dėrybas būtų galima užsitikrinti, išsireikalauti, kad parlamentui tektų ta derama pozicija, galimybė dalyvauti dėrybose nuo pat pirmojo momento. kad nebūtų apsiribota tik tai keliomis e, pamailutėmis ar deklaracijomis be jokių praktinių padarinių. Bet tai tik tai tiek. Aš e, apsiribosiu tais keliais žodžiais dėl šio momento. Bet e, mano manimu, tai būtų svarbi politinė linija susijęti metinės dėrybas su parlamento ateities padėtimi bendrai tose darybose. Pone Šimanskiai, jūs dar norėjote kiek pasiginčyti dėl nuosavo išteklių dalies šiame dokumente, sakydamas, kad atsižvelgiant į šių laikų nuotaikas, sunkmečio nuotaikas, sunku iš tikrųjų galvoti apie tokių diskusijų inicijavimą, bet aš manau, kad labai svarbu būtent 2010 e, metų viduryje paprovokuoti diskusijas, kad yra tiek daug fiskalinių problemų, tiek daug finansų ministrų sako, kad e, būtų gerai sumažinti tiesioginės išmokas, e, sustiprinti, konsoliduoti finansų dalį. Jeigu jie suma, sumažina tiesioginės įmokas, tai aišku, E, tiesioginius mokėjimus, tai aišku, tada reikia rasti kažkokį tai sprendimą. Ir, na, su keliomis sosnėmis e, vyko diskusijos, buvo kritika tam tikra išsakyta, visi siekia kažkaip tai pakeisti mm, nuo savo išteklių ir tiesioginių mokėjimų proporcijas, visi turi kažkokių tai sentimentalių minčių, e, kalbama nuo, nuo 3 procentų iki 10 procentų deficito mažinimą per labai trumpą laikotarpį ir taip toliau. Tikrai nėra jokio, jokių čia prieštarų tarp pridėtinės vertės ir pridėtinės vertės ta prasme, kad neturtingiems regionams yra duodama tikrai daug naudos būtent svarbiausia pridėtinė vertė tai yra išteklių apjungimas į visumą, pavyzdžiui, transeuropiniai tinklai, tai yra bendri atsakymai į bendras problemas, pavyzdžiui, tarkim, dėl klimato kaitos ar e, e, energetinio saugumo ar e, bendros reakcijos į, tarkim, įvairias kažkokias katastrofas, gaivalinės nelaimės, kad nebūtumėm vieniši reaguodami į vieną ar kitą katastrofą ir aišku, išorės veiksmų tarnyba, tai irgi e, biudžeto konsolidavimo aktas. E, pridėtinė vertė. Nežinau, ar vien tik tai, kai eina kalba apie e, neturtingiausių vietovių rėmimą, kažin ar tai būtų pats geriausias pridėtinės vertės pavyzdys, bet ponas Garyga apie tai kalba dokumente ir taip toliau. Ponas Portas. Aš galiu tik pritarti jums dėl jūsų pirminės pastabos, kad jeigu eina kalba apie dešimt metų, mes turime turėti garantijas, kad bus tikra, reali mm, peržiūra su, korekci, su, su atitinkama korekcija. Pavyzdžiui, mes siūlome 5 procentų privalomą rezervą permeti, per, perdėliojimui, 10 procentų galbūt daug. Mes dabar operuojam su 1003 um, lankstumo, taigi 5 procentai, kai privalomas rezervas būtų jau daug uh, permetimui, uh, biudžeto pakoregavimui po penkerių metų. Antras ramstis, aišku, yra politinė valia ir čia jūs esate teisus. Be politinės valios. Uh, koreguoti biudžetą nieko nebus, net ir su, su rezervu. Dabar dėl socialinio matmens tai yra taip subtiliai paminėta. Aišku, socialinis fondas turi būti aiškiau matomas, tačiau yra aiškių nuorodų e, į tai, kad socialinis fondas turėtų būti sanglaudos politikos dalis. Ne atskirtas nuo sanglaudos politikos, o būtent jos labiau matoma dalis, kad būtų galima spręsti keliamus klausimus. Panas Andreson, kaip visada, reikalauja kokybės, kai eina kalba apie išlaidas. Yra, yra pagerėjimo matoma, ypač kai kalbam apie sanglaudos dalį, auditorumų ataskaitą turint omenyje to ateityje 2010 metų, pavyzdžiui, biudžetui, mes mokėjimus matome vienu, mažiname vienu milijardu. Uh, Taigi programavimas jau yra geresnis. Vienu milijardu šiais metais mažinama, o ne penkiais milijardais, kaip kad 2008 metais metų pabaigoje toks sumažinimas mokėjimų. Tai jau, man atrodo, tikrai ženklus pagerėjimas, bet aišku, aš vis tiek atsižvelgiu jūsų kritiką. Ir pabaigai. E, Salvador tikrai, kaip visada, e, labai malonus kelios pastabos, bet tikrai labai pozityvios. Mes tikrai turėjome nekartą galimybę dvišalių pagrindų padiskutuoti dėl šio klausimų, taigi dabar apsiribosiu tik šiais keliais žodžiais. Dėkoju už jūsų bendrai vertinant pozityves pastabas. E, Jeigu jau yra kokios teigiamos informacijos, tai mes, noriu pasakyti, mielai norėtume dalyvauti procesus, tačiau taip pat ir visai mielai kritikuojame komisiją, tačiau šį kartą komisija įsiklausė į mūsų nuomonę, net ir labai to nereikalaujant, Raimarai Biogė, labai trumpai dabar prašau. Ačiū už komisaro papildomus paaiškinimus, noriu paklausti, ar apie tvarkaraštį diskutuojant galime tikėtis teisėkuros pasiūlymų birželio pradžioje. Tačiau galbūt komisija gali jau pasakyti, kada pasirodys neskelbtas ir net teisėkuros požiūrio e, komunikatas Aš taip pat būčiau iš klausimą uždavusi komisijos nariui e, prieš jam išvykstant, ar turime kokios informacijos. Vėliausiai, birželio mėnesį 2011 metų, mes dar kol kas neapsisprendėme, ar tai bus birželį ar gegužė. Ir e, mes e, priimsime sprendimą po to, kai bus parengtas parlamento atitinkamus pranešimus. Klausimas tačiau buvo, ar mes anksčiau gausime kokio nors pobūdžio neteisėkuros komunikatą. Galbūt metų pradžioje, kovo mėnesio, komisijos narys. Tiesą sakant, tą bendro pobūdžio komunikatą apie būsimąją finansų perspektyvą turėtume paskelbti ir pateikti, pristatydami pirmą teisėjų kūros paketą, tačiau kol kas mes dar nežinome, koks bus tas laikotarpis, turime dar geriau patys dėl to apsispręsti, pirmininkė. Ačiū labai. Dar turiu tris kalbėtojus, Tais Berman, Raimar Butikofer ir Alin Makarti. komisijos narys norėtų jau būti paleistas. E, e. Taigi dėkojame nuoširdžiai komisarų už tai, kad atvyko ir linkime jam geros dienos bei kitų tokių pat sėkmingų sustikimų, kaip dabar su mumis tais dabar. Thank you, Chair. I would like to have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 Kai kurie sakė, kad šis tekstas yra gan nuobodus, gal jie ir teisūs. Jei ES 2020 strategiją panaudotumėm kaip kriterijų, pagal kurį apspręstumėm biudžeto pasirinkimus, tai tuomet akivaizdžiai yra tam tikrų kategorijų, kurias reikia keisti. Ir viena iš pirmųjų būtų BŽUP. Iš jos tik 18 procentų išlaidų atitinka ES 2020 strategijos tikslus dėl e, dalyvavimo, dėl augimo, dėl užimtumo. Taigi šios subsidijos pajamoms nėra geros dėl inovacijų, dėl darbo vietų kūrimo, dėl uh, veiksmingo išteklių panaudojimo netitinka S2020 tikslų. Taigi šis komitetas turi elgtis drąsiai, lygiai taip pat turi elgtis komisija ir turi atsiriboti nuo interesų protekcionizmo, turi imtis kitokių priemonių. Žinau, kad yra ūkininkų, kurie e, teisingai tinkamai panaudoja subsidijas, tačiau yra tokių, kurie to nedaro, kurie visai nenori keisti savo veiklos, bet yra tokių, kurie keičia praktiką. Mums reikia naujos strategijos ūkininkavimui ir tai būtų tikrai svarbus žingsnis, kad padėsantis mums pasiekti gerų rezultatų. Be abejo, mums reikia ūkininkų ir maisto produktų, ir ne maisto produktų, tam, kad užsitikrintumėm savo gerą ateitį. Ir atsižvelgtumėm į klimato kaitos problemas. Bet ūkininkai turi ateitį. Uh, Man atrodo, kad šis klausimas bus vienas iš svarbiausių mūsų komitetui. Taip pat kitas klausimas yra socialinė prasme atsakingas vairių sektorių reformavimas. Turime orientuotis į ateitį, turime užtikrinti įtraukiančias tvarias reformas ir turime nutraukti subsidijas ne veiksmingai dirbantiems ūkininkams, netvarai dirbantiems ūkininkams. Toliau, inovacijos. Tekste apie tai daug kalbama. Tačiau tam, kad mūsų piliečiai ir verslininkai dirbtų novatoriškai, fondai turi būti supaprastinti, turi būti supaprastintos procedūros ir turi būti numatyti aiškus principai. Turime kurti gerą, tvirtą Europą, kuri būtų naudinga vartotojams, turėtų supaprastintas taisyklės ir procedūras ir galėtų apjungti tuos fondus, kurie yra skirti tiem patiem tikslam ir tokiu būdu tiesiog užtikrintumėm, kad žmonėm norintiem gauti subsidijas reikėtų belstis į vienas duris, o ne į penkias ar panašiai. Ačiū. Ačiū Tais. gali ir kiti pasisakyti. Komisijos atstovų salėje dar yra, taigi jeigu kiltų klausimų, direktorius Lenar galėtų atsakyti juos, jis turi to, tokią teisę. Ačiū pirmininkė, tačiau savo vardu nenoriu kalbėti. Galima ir žaliųjų vardu, jeigu norite. Komisaras išėjo, tai jau dabar nebenoriu kalbėti. Gerai, Alin Makartė dabar. Aš. Ačiū, pirmininkė, kiti gali atsakyti klausimą. Na, o jei trys nariai būtų uždavę tą patį klausimą, vis dėlto būtumėm gavę komisijos atsakymus. Taigi ateitie norėčiau turėti galimybę užduoti klausimą komisijai, nes SRD frakcijos vardu norėčiau pasakyti šio klausimo. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, tačiau manau, kad šiame dokumente komisija turi peržengti visas ribas turi apsvarstyti visus variantus ir jeigu pamato, kad tas ar kitas variantas yra nerealus, jį turi atmesti. Taigi reikia apsvarstyti viską ir man atrodo, kad čia trūksta ambicijų. Pavyzdžiui, sanklaudos politika. Taip, apsvarstyti vairūs variantai, tačiau ne visi. Man atrodo, reikia daryti daugiau spaudimo vietos valdžios institucijom šalių vyriausybėm. Pavyzdžiui, mano šalyje daroma daug spaudimo tam tikrom valdymo įstaigom, kad jos mažintų uh, parama skiriama sanglaudai, tačiau ne visuomet tie sprendimai yra teisingi ir jeigu visuomet atmesime bet kokią galimybę teikti subsidijas tam tikriem regionam, tai ką jie darys? Ir man atrodo, kad komisija turėtų pasvarstyti pasiūlymą, kuris buvo pateiktas prieš dešimt metų iš regionės plėtros direktorato. Jie teigia, kad taip yra problemų, yra sunkumų, yra sunku gauti regionio fondo paramą, tai galbūt kai kuriuos projektus reikėtų finansuoti šimtų procentų, tačiau reikia pagerinti struktūrą ir reikėtų panaikinti tam tikras administracinės kliūtis, biurokratinės kliūtis ir netvarius E, procesus, kurie tikrai išriškėja finansavimo laikotarpio pabaigoje. Toliau dar vienas dalykas - šešios opcijos, kurias minėjo komisija. Komisija sako, kad e, tos opcijos yra indėlis į sumanius, lankščius būdus dirbti ateityje. Tačiau žvelgiant į ES PVM požiūrio sustiprinimą. Manau, kad ne viskas padaryta taip gerai, kaip galėjo būti. Taip siekiame aiškumo, siekiame skaidrumo, tačiau būtent šiai sreičiai labai sunku gauti paramą. Nepamirškime, kad PVM yra regresyvūs mokesčiai ir galiausiai gali atsitikti taip, kad šis klausimas taps visai nepopuliarus ir nebus prašoma paramos šiai sreičiai. Kaip ir kolega iš Ispanijos, aš taip pat esu nusivylusi tuo, kad uh, Komisija beveik iš vis atmetė finansinių sandorio apmokestinimo idėją, tačiau komunikate jie aiškiai sako, kad finansų sektoriuje surenkama per mažai mokesčių, yra per daug sričių, kurios neapmokestinamos PVM ir kad reikia diskutuoti apie um, ES lygio finansinės veiklos apmokestinimą. Pažiūrėkime, kas vyksta Junktinėje karalystėje. Turime tam tikrus mokesčius tam tikriems sandoriam, uh, turime akcizus ir visa tai tikrai na, nepadarė žalos mūsų ekonomikai, o netgi teigiamai ją įtakojo. Taigi manau, kad komisija neturėtų iš anksto atmesti tam tikrų pasiūlymų, turėtų juos pasvarstyti. Ir taip pat nepamirškime, kad parlamentas balsavo visai nesenai dėl tokio finansinių sandorio apmokestinimo, pasisakėme už tokį apmokestinimą ir manau, kad komisija turėtų atsižvelgti į mūsų poziciją. Dėl euroobligacijų jos yra gera mintis, tačiau reikėtų išsiaiškinti, kaip tai vyktų praktikoje, tai būtų gera priemonė padidinti investicijas ir ypač tuo laikotarpiu, kai valstybės narės mažina investicijas ir investavimą į infrastruktūrą. Tad tai būtų gera priemonė ir manau, kad reikėtų pasvarstyti tam tikras euroobligacijų obligacijų sudaromas galimybės ir reikėtų tikrai pasižiūrėti, kokiu konkrečiu pasiūlymu galime pateikti. Ir dar vienas labai svarbus klausimas, kurį norėjau užsakyti komisarui, bet gal bendrai komisijai. Valstybės narės remia naujus veiksmus, jos balsavo už išorės veiksmų tarnybą, už tris priežiūros institucijas. Tačiau kaip dabar komisija uh, E, gali prieštarauti biudžetui, kuris yra skirtas paremti tas visas naujas priemonės. Taip, norime mažinti biurokratiją, norime šalinti kliūtis, tačiau turime numatyti finansavimą naujom priemonėm, naujom institucijom, nes tikrai negalima leisti, kad valstybės narės iš pradžių pritartų naujom priemonėm, o paskui viešai atsistotų ir paneigtų savo nuomonę ir pasakytų, kad jie yra prieš biudžeto didinimą, uh, nors to didinimo reikia tam, kad galėtume finansuoti naujas priemonės ir naujas institucijas. Mums reikia tokio biudžeto, kuris atitiktų mūsų ambicingus tikslus ir priminsiu, kad tiem ambicingiam tikslam pačios valstybės narės irgi pritarė. Čia labai paskutinį su pastabą būtų galima atsakyti, kad komisija atsiuntė mums taisomą įraštą, kuriame kalbama apie trijų agentūrų finansavimą ir dėl pakitusios struktūros ir užduočių agentūros nori padinti savo biudžetą, taigi komisija įmasi atitinkamų veiksmų. Man tačiau e, buvo labai aiški nuoroda į tai, kad e, reikia vykdyti valstybės narise atvinkimo politiką ir Aimaras Biogė minėjo, kad reikia tokio visuminio mąstymo, jis turėjo omenyje, tai sakydamas, skirtingas generalinius direktoratus. Taigi mes turime apmastyti viską ir galvodami apie Europą mes negalime turėti omenyje tik tai tą sritį, kurioje mes dirbame ir priimame sprendimus, tačiau turime prisiminti ir valstybės narės. Lisabos strategija žlugo ne dėl to, kad mums trūko idėjų, o dėl to, kad jų gyvendinimas valstybėse narėse buvo labai blogas ir jos ėmėsi tam tikrų priemonių, kurios e, buvo nukreiptos prieš mūsų pasiūlymus, taip pat ir įgyvendinami strategiją Europą 2020 mes e, nesugebėsime jos įgyveninti, jeigu nacionalinėje politikoje nebus tam tikrų struktūrų, kurios tą darys. Mes turime derinti šios veiksmus su savo ministrais, tačiau grįždami namo mes iškart pamirštume tos dalykus, taip pat tai taikytina ir e, regioninės bei struktūrinės politikos lėšų panaudojimui. Daug yra su to susijusių problemų, nežinau ir galbūt ateityje reikės daugiau novatoriškumo pasitelkti. Tačiau tas teiginys, kad reikia kalbėti, e, mąstyti bendromis kategorijomis, turi apimti ir valstybės narės. Daugiau kalbėtų nėra, ponas Lėnė, prašau. Tiksliau, komisijos atstovas, ponas Lėna kažkur. Uh, Ačiū. Noriu tik tai patikinti uh, narius, kad tikrai atidžiai uh, fiksuojame visus pastebėjimus ir perduosime komisarui, komisijai niekas nebus pamiršta. Noriu tik tai keletą paaiškinimų pateikti, kurie galbūt jums būtų naudingi. Visų pirma, pastebėjau, kad dėl, mm, dėl naujųjų nuosavų išteklių variantų čia gal viena formuluotė sukėlė sumaišti sąraše yra finansinio sektoriaus e, apmokestinimas. Čia yra visiškai aišku, jog tai yra antraštė, kuri apibendrina įvairias mintis. Viena iš jų būtų finansinių sandorio apmokestinimas, kitas būtų finansinės veiklos apmokestinimas ir komisaras trumpai apibūdino abi e, alternatyvas. Taigi būtų klaida suprasti, kad tai yra tik tai vienas variantas. Tai čia iš tikrųjų ir sandorio apmokesnimas, ir veiklos apmokesnimas, ir bendrai kiti e, finansinio sektoriaus apmokesnimo variantai. Mes galvosime per atimiausius mėnesius apie finansinių sandorio apmokesnimą kaip apie vieną galimą alternatyvą, aišku, išsamei analizuodami visus kitus variantus taip pat. Čia galbūt galbūt būtent truputėlį e, nesusipratimas išėjo. Atsiprašau, aš tik noriu pasakyti, aš žinau, ką pasakė komisija šio klausimu ir buvo pasakyta, kad um, nebus finansinio sandorių apmokesnimo bendrai, čia tik tai kalbama apie bendrą kontekstą, kad galbūt jeigu būtų globalinis apmokesnimas ir taip toliau. Mes 20 metų laukėme pasiūlymų šią srityje ir dabar štai mes matome, kas yra iš komisijos. Aš taip pat turiu pabrėžti, kad biudžeto apžvalgoje e, tikrai nėra jokių pasiūlymų teikiama dėl konkrečių pakeitimų. Būtent čia yra tik siūlomi įvairūs variantai, kaip alternatyvos, ką būtų galima svarstyti. E, finansinių sandorių apmokesnimas yra tik viena iš alternatyvų ir mes tikrai analizuosime įvairius variantus. Kol kas nėra aiškaus sprendimo. Dabar su jūsų su, e, pasižymėjau taip pat ir jūsų susidomėjimą dėl 100 procentinio finansavimo. Atsiprašau, aš tik bandžiau sureaguoti į jūsų pasiūlymą, kad reikėtų žiūrėti, kad būtų sanglaudos politikoje šimtaprocentinis finansavimas iš ES biudžeto. Tai yra įdomu, nes mes anksčiau jau kalbėjome apie efektyvumą, kontrolę iki šiol visada galvojame apie bendrą finansavimą, kaip naudinga priemonė užtikrinti, kad tiek komisija, ES, tiek valstybės narės kartu apjungia savo išmanimą, žinias, kompetenciją ir finansinį įgyvendinimą, kontrolę. Taigi aš galvo, visuomet mes galvojame, kad bendra finansavimas yra naudinga priemonė, tačiau diskusijos čia parodė, kad galima ir kitaip pažiūrėti šį klausimą klausimą. Taip pat pasižymėjau ir kitų mm, dalykų, į ką būtų galima sureaguoti. Visų pirma, dėl uh, laiko, dėl e, terminų. E, diskusijos dėl įgyvendinimo problemų aiškiai parodė, jog kaip svarbu, kad finansinės, finansinės priemonės būtų patvirtinamos kaip galima anksčiau. Būtent todėl yra labai svarbu viską planuoti laike. Mes e, dabar esam tokioje, tokioje pačioje ritmikoje kaip ir prieš septynerius metus. Kaip mes matėme finansinio laikotarpio pradžioje, įgyvendinimas tikrai nebuvo paprastas dalykas, nebuvo lengva tai užtikrinti, kadangi teisėjų kūrinių sprendimų tai buvo tai pirminis etapas. Taigi aš kreipčiausi visus teisėjų, kurios teisėkūrinių sprendimų prieėmėjus, kad iš tikrųjų labai svarbu yra patvirtinti visas reikalingas teisinės priemonės. Apie 80 teisėkūrinių aktų turi būti patvirtinta ir tai turi būti padaryta laiku tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą įgyvendinimą po to. Tai manau, kad tai būtų galima sureaguoti į šio ryto diskusijas dėl įgyvendinimo ir atitinkamų laikų. Uh, Ir pabaigai dar pastaba reikėtų žiūrėti ne vien tik tai finansinį planą, bet ir finansinį reglamentą. Ir finan... E, diskusija dėl finansinio reglamento dabar ir vyksta. Nes iš tikrųjų tai nulems didelę dalį taisyklių dėl kito finansinio paketo gyvendinimo. Ir tai, kas patvirtinta šiame procese, kuris jau vyksta, tikrai turės didelės įtakos kitam finansiniam paketui. Galbūt Tai dar yra ankstyvas diskusijų etapas, bet jis yra labai svarbus, nulemiant kito finansinio plano įgyvenimo sėkmę. Taigi čia irgi tai turėti e, kontekste, matyti tai kontekste labai svarbu. Ačiū. Ačiū. Reikia dar pridurti, kad e, ta istorija su mokesčiais ir keitimasis informacija už ją yra atsakingas kitas komisaras, o ne mūsiškis. Ir antras dalykas, jis kalbėjo ne apie nuosavus išteklius, tačiau jis turėjo parašyti atitinkamą ataskaitą tarybai, nebežinau, ar vadovų tarybai, ar finansų ministrų tarybai. Ir e, komisaras Šemeta mane, kad e, finansinių sandorių apmokestinimas e, dėl to nebūtų tinkamas instrumentas, taigi Raimeris. Manau, kad pirmiausiai, kalbant apie nuosavus išteklius, reikia turėti omenyje, kad e, visas trys institucijos kartu privalo šį klausimą įtraukti į darbo atvarkę. Ir iš anksto sakydamas, kad toks yra sprendimas, o ne kitoks, iš karto susilauksiu neigiamos reakcijos taryboje ir užblokuosiu tokį e, nusaikų diskusijos procesą ir praktiškai užkirsiu kelią diskusijų pabaigoje sulaukti teigiamų rezultatų. Komisijos atstovas minėjo, kad reikia atsižvelgti taip pat į tai, kad būtų skirima pakankamai laiko siekiant rezultatų. Tai dar turime e, Nepaisant to, kam pirmininkaujant bus pasiekta rezultato, mes vis tiek pasieksime to rezultato maždaug e, metais anksčiau nei anksčiau. Todėl neturėtume strimgalviais dabar e, skubėti. E, ir e, kadangi buvau pranešėjęs anksčiau šio klausimu, tai žinau apie ką kalbu ir manau, kad komisija turėtų pasinaudoti savo turimais kozeriais anksčiau nei per paskutinį dėrybų raundą. Pagrindinės problemos susijusios ne su sprendimais dėl finansų perspektyvos, tačiau e, su sprendimais dėl 16 arba 18 daugiamečių programų, dėl kurių dėrėjomės pastarąjį kartą dar papildomai. Tačiau jeigu ir dabar įtrauksime šio klausimus į darybas, tai ar e, ketiname šias 18 programų iš naujo <clears throat> renkti, ar atsižvelgti į testinumo aspektus tam, kad šie procesai galėtų vykti sklandžiau ir greičiau. Nes jeigu mes iš naujo vėl tvirtinsime visas priemonės ir turėtume iš naujo dėl jų dėrėtis, tai manau, kad nereiktų visko mesti pro langą. Ir galima būtų pamastyti, kas pasiteisino, kas ne, kad būtų galima prisitaikyti geriau prie naujų iššūkių. Toks būtų mano prašymas šiame kontekste. Pirmininkė. Aš manau, kad mums visiems būtų tai pats protingiausias ir priimtiniausias požiūris, Salvadorų žodis. Dėkoju, pirmininkė. Rekomendacijos komisijai, kurias vėliau pateiks ir pranešėjas, būtų tokios. Visi sutarėme, kad finansinės perspektyvos turi atitikti ir 2020 strategijos struktūrą ir tikslus. Tačiau komisijos komunikate šio to trūksta ir manau, kad to trūksta bendroje diskusijoje, europinėje diskusijoje. Tai yra, nėra nurodyta, kiek, kiek valstybės narės turi dirbti ties šią strategiją ir kiek tikslų jos turi pasiekti. Jei komisija neužtikrins stebėsenos, neužtikrins, kad būtų stebima, kiek yra įvykdomi nacionaliniai planai, tai tikrai bus labai sunku pasiekti strategijoje įrašytų tikslų, kurie iš esmės įrašyti ir finansinės perspektyvas. Bus sunku, kad juos įgyvendintų valstybės narės. Tai yra ekonominio valdymo, valdysenos dalis ir Europos semestro, nacionalinių biudžetų, apie kurios kalbėjo komisaras kontekste, labai svarbus yra komunikatas dėl naujų finansinių perspektyvų, tačiau tame komunikate turbūt aiškiau reikėtų kalbėti apie tai, kaip užtikrinsime, kad nacionaliniai planai būtų privalomi. Turime žinoti, kokius metodus pasitelks komisija, kad užtikrintų jog valstybės narės, narės laikytųsi prievolės įgyvendintos tikslus, kurie įrašyti nacionalinius planus. Priešingų atveju bus neįmanoma pasiekti gerų kokybiškų rezultatų ES 2020 strategijoje. Esate teisus, tikiuosi, kad komisija e, atsižvelgs šios pasiūlymus e, per Europos e, semestrą Jeigu mes ne užtikrinsime, kad strategija Europa 2020 bus atitinkamai įgyvendinama valstybėse narėse, tai visi pinigai, kuriuos investuosime į šios strategijos įgyvenimą, bus iššvaistyti, nes tomis lėšomis, kurias patys investuosime į strategiją, nesugebėsime daug pasiekti, taigi viskas turi būti e, traktuojama kaip bendra visuma. Ende der Rednerliste? Aš nenoriu kalbėti, gerai. Taigi, trečią ir ketvirtąjį darbo tvarkės punktus jau apsvarstėme. Tikrai veiksmingai naudojame laiką, kitaip ir nepavadinsim. Dabar ankstesnis trečiasis darbo tvarkės punktas. Reikia dar svarstyti strategiją Europą 2020, mūsų požiūrį į ją. Jau aptarėme, nežinau, pranešėjas abejoja kažkuo tai. Aš maniau, kad tu, Salvadorai, dar norėjai mums pateikti tam tikrą apžvalgą ir apibendrinti tas mintis, kurios buvo išsakytas. Ne, nenorėjai. Žinau, kaip čia pasakius, kad, tai, e, kad mūsų darbinis dokumentas bus pateiktas po klausimo o rengdamas iš šios dienos posėdžių gavau informacijos, kad tu pasisakysi dėl apmąstymų dokumentų ir po to apibendrinsi kolegų mintis išsakytas dėl strategijos Europo 2020, jeigu manai, kad taip e, nereikalinga, neprasminga elgtis, tai nesielgsime, jeigu ne, tai gali gauti žodį. Pane pirmininkė, teisybė yra tokia, kad į, e, į, į šitą reunionį. Eh, Biudžeto taikinimo mm, posėdis. Darbas su komisija. Kartais mm, aišku, kelia tam tikrų problemų ir kai eina kalba apie darbą dėl strategijos 2020 metams, turiu pasakyti, kad turime komisijos dokumentą, kur yra sudėti tie pasiūlymai dėl perspektyvų pakoregavimo atsižvelgiant į 2020 metų strategiją. Galbūt dar mm, tas etapas ir pernelik ankstyvas, tačiau aš manau, kad jau galim po truputį, atsižvelgdami komisijos pasiūlymus, mm, po truputėlį pradėti integruoti narių pasiūlymus ir savo darbinėme dokumente stengsiuosi su, su kolegų pagalba ir sekretoriato pagalba integruoti tai, ką pasakė komiteto nariai, ką išgirdome iš komisijos. Šiandien mes padarėme tikrai daug daugiau pažangos um, su darbiniu dokumentu dėl to, kad įvyko tokios diskusijos su komisaru, kur didelis dėmesys buvo sutelktas į 2020 metų strategiją siejant ją su finan, daugiamečiu finansiniu planu. Taigi tikrai daug pažangos padaryta. Dazu, jetzt. Dar kas nors norėtų pasisakyti, jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, tai skelbiu šeštąjį darbo tokis punktą. Ar būtų kitų klausimų, kurias turėtume aptarti? Nėra. Tuomet galiu tik tai jums priminti, kad kitas mūsų susitikimas arba posėdis vyks lapkričio 22 dieną Strasbūrė nuo 19 iki 21.30 minučių pirmadienį. Tiems e, tuos, su kuriais dabar apsisveikinsiu, bent jau didžiąją jų dalį, greitai vėl susitiksiu.